Uh, like Kolegos, siūlyčiau pradėti mūsų posėdį. Kaip ir nusprendėme vakar, dabar svarstysime ketvirtąjį darbo tvarkės punktą. Elizabeth Schlitter nuomonė dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, paramos kaimo plėtrai. Ir žodį suteikiu pranešimo autoriai. Ačiū. Mielas kolegės ir mėly kolegos, mūsų nedaug, bet tie, kurie atvyko į šį posėdį, tai tikrai rimtai žiūri į mano pranešimą ir noriu sužinoti, kokia yra pagrindinė jo idėja. Vakar mes balsavome dėl dokumentų paketo, o čia yra vienas iš jo elementų. Pirmą kartą tokia plačia, tokiu plačiu pagrindu mes radome tokį bendrą vardiklį visiems fondams ir kaimo plėtra yra įtraukta į tą fondą, net jo pavadinimą. Iš pradžių mes turėjome įtrauktus ypatingoji nepalankiomis sąlygomis gyvenančius regionus į fondą, o dabar tiesiog kaimo plėtra visa yra įtraukta į fondą ir manau, kad šis elementas yra labai svarbus. Todėl yra visiškai aišku, kad pranešime turi atsispindėti šis svarbus elementas būtent tas regioninės plėtros, kaimo plėtros elementas. Ir jis turi atsispindėti visame dokumente pakankamai ryškiai. Tai yra vienas iš, iš esminių mums labiausiai rūpimų dalykų ir tai yra pranešimas, kuris keičia komisijos tekstą, tai yra teisėkūros pranešimas ir šis elementas jame atsispindi labai labai ryškiai. Šiaip komisijos tekstas man yra priimtinas, manau, kad jis yra teisingas. Mm Jis e, pakankamai gerai plėtoja dabartinio reglamento idėją, patobulina ją. Iš kitos pusės šiame teisė, kurios pasiūlyma koncentruojamasi kaip ir kitų fondų atveju į Europą 2020 strategiją ir jos įgyvendinimą. Be to dokumente aiškėja, Iš dokumento iškėja ir tai, kad reformos bendroje žemės ūkio politikoje yra būtinos ir jos daromos ir atsižvelgiamai. Tai kitas dalykas, mums reikia surasti balansą tarp tų dviejų esminių pagrindinių dokumentų paketų. Ir kaimo plėtros tai, e, instrumentas yra toks tarpinis tarp šių abiejų fondų. Iš vienos pusės tai yra regionų plėtra, bendros nuostatos susijęs su tuo kita vertus, tai yra bendrosios žemės ūkio politikos dalis ir mes negalime iš, suardyti pusiausvyros tarp kaimo plėtros ir žemės ūkio. Instrumente yra numatyti keli prioritetai, turinio prasme keli prioritetai, galima sakyti, keturi iš jų labai stipriai susiję su žemės ūkio politikos dalykais, o vienas toks yra pusiau, pusiau žemės ūkio politika, pusiau regioninė politika ir poveikis jai. Nes tai susijęs su ūkininkavimu, kažkokiam konkrečiam ūkininko ūkija ir panašiai. Na ir yra dar vienas prioritetas, kuris susijęs tik su regionų plėtra kaimo vietovėse ir nesusijęs vien tik tai su žemės ūkio veikla ūkininko ūkija. Iš viso to aišku, kad mes neturime atskirų instrumentų, sakykime, mes dabar e, paimame kažkokį instrumentą, kuris tiktų tik tai regioniniai politikai. Ne, mums reikia, kad, dokument, kad instrumentas tiktų visoms, būtų priderintas prie visų politikos sričių. Tai tiesiogiai susiję mūsų, mūsų komiteto veikla. Dabar yra toks klausimas. Mes vakar visi pasisakėme už tri, tris regionų kategorijas kurios turėtų būti įvestos. Tai yra regionai, kurie išsivystė, kurie geriau išsivystė ir kurie gyvena sunkesnėmis sąlygomis. Buvo labai daug prašymų, į kuriuos mes atsižvelgėme, būtent padalinti regionus į tris grupės. Na, tai susiję ir su kofinansavimo procentais ir panašiai. Yra labai labai sunku, kai kofinansavimas uh, yra taikoma skirtingais, skirtingais tarifais pagal skirtingus fondus tam pačiam regionui ir mes norėjome būtent šitą sritį patobulinti. Ir čia yra problema. Žemės ūkio srityje kofinansavimai, kofinansavimas nepriklauso nuo regionų pobūdžio, jis priklauso nuo to, kaip remiamas ūkininkavimas konkrečiame ūkininko ūkyje. Ir čia yra tokia problema, kuri na, yra praktiškai neišsprendžiama arba buvo neišsprendžiama, o aš radau sprendimą, kuriuo visi galėtų būti patenkinti. Du reikalavimus mes iškėlome. Pereinamosiuose regionuose mes pasakėme, kad norėtume tokių pačių kofinansavimo procentų kaip ir kitose regioniniuose instrumentuose kadangi kitaip išsiskirs labai e, fondų veiklos apriptis, vieni turės vien, vienoms priemonėms vienokį kofinansavimą, kitoms priemonėms kitokį, o kelias rytis apimtis fondai iš vis nežinos kaip. Elgtis. Taigi šitą aš įtraukiau į savo pranešimą ir tai galėtų būti kaip opcija, kaip galimybė. Mes sakėm, kad yra šeši prioritetai ir tik vienas iš tų prioritetų yra toks ypatingas, kuriam būtent reikia tokio reguliavimo. Ir dar vienas prioritetas yra, kuris, kaip minėjau, yra toks pusiau, toks pusiau toks. Kitur procentai skaičiuojami visai kitaip pagal ūkininkavimo pobūdį. Sakykime, jeigu ūkis yra kalne, tai ten yra kitokios ūkininkavimo sąlygos, kit, kitas ūkis yra labai didelis ir turi daug žemės lygumose, vėlgi kitaip skaičiuojama parama jam. Ir taip toliau. Taigi yra tokia, tokia netitikties problema. Ir aš sakiau, kad valstybės narės turi, gali pasirinkti. Nes valstybės narės turi teisę atsižvelgti į pereinamuosius regionus bet gali vis tiek sakyti, kad mes nenorim tų priderintų kofinansavimų e, finansavimo procentų, kadangi tada tai užkirs kelią turėti daug mažų projektų. Taigi mes esame numatę galimybę, kad tos valstybės narės, kurios nori turėti vienodą kofinansavimo procentą, kadangi jų įvairių fondų finansavimui taip yra palankiau, nes jos turi mažiau projektų, jie yra stambesni ir, gal, arba turi mažiau tiesiog pinigų ir jiems yra taip palankiau. O tos šalis, kurios nori padalinti pinigus daugeliu smulkių projektų, įvairios, įvairaus pobūdžio projektų, gali taikyti skirtingą kofinansavimą. Tai susiję su konkrečia ūkininkavimo praktika kiekviename ūkyje. Tada galima būtų taikyti tuos du, šitas dvi opcijas, šitas dvi galimybės. Uh, ir manau, kad tai būtų išeitis visiems, taip pat ir EPP kolegoms. Valstybės narės gali pasirinkti arba vieną galimybę, arba kitą galimybę. Vienos gali rinktis bendrą kofinansavimo procentą, kitos gali rinktis skirtingus, dėl to, kad turi daug smulkių skirtingų projektų. Ir man atrodo, kad tai yra visiškai genialus sprendimas susijęti šias dvi nesus, iš, požiūrį, iš pirmo žvilgsnio nesusijėjimas rytis. kokios grupės. Tai yra lyder, lyja, lyder grupės ir lyder metodas. Tai yra sąsaja su atitinkamu reglamentu, 28 straipsnis susijęs su 31 bendrojo reglamento straipsniu, mes perimame lyder metodą. Ir jo taikymas čia yra tik tai patikslinamas. Ir mes, galime sakyti, savo pranešimu priderinome lydę taikymą šiam reglamentui kodėl reikėtų lyder metodą taikyti, kadangi lyder metodas jau pasitvirtino, dvi, maždaug 20 metų mes jį taikome, e, kaimo regionuose tikrai labai sėkmingai jį taikoma ir todėl mes perėmėme, jis buvo perimtas į bendrąjį reglamentą, lyder galima taikyti ir užimtumo iniciatyvoms finansuoti ir ir lygiai taip pat jį galima taikyti ir miesto regionų plėtros programoms. Ir vienintelis dar likęs e, mažutis toks kliuvinys reglamente yra toks dalykas. Aš jau apie tai kalbėjau su šešėliniais pranešėjais ir ne vieną kartą ir, ir tai gali tikrai išsivystyti į nemažą problemą. Tai yra apibrieštis, ką mes vadiname kaimo regionais. Vieni sako, kad nereikia iš vis apibriežti, kas yra tie kaimi, kaimo regionai, o aš tokį apibrėžimą norėčiau. Kaimo plėtros fondas ir turi būti taikomas kaimo plėtrai ir kaimo regionų plėtrai. Uh, reikia suvokti, kad mm, yra kažkokia riba tarp kaimo ir miesto regionų, bet ta riba gali būti labai neapibriešta. Ir jeigu mes labai griežtai apibriešime, kas yra kaimas, o tuo tarpu, jeigu koks nors ūkininkas pardavinės savo produkciją mieste, tai negalės būti paremtas, kadangi jis turės kreiptis į kitą ministeriją tada ir gauti finansavimą iš miesto kokios nors plėtros fondo, nes pardavinės savo produktus mieste. Na, būtų, žodžiu, visiška nesąmonė, jeigu mes taip elgtumėmės. Todėl aš siūlau įtraukti tokią naują apibriežtį funkcionalaus regiono apibriežtį ar funkcionalaus kaimo regiono apibriežtį. Uh, tada būtų galima susijęti šias abu du regionus ir galėtume tada išvengti tų sunkumų, kurie kyla tarp tų dviejų didžiųjų pro, politikos sričių - žemės ūkis ir kaimo plėtra. Ir tai veiktų praktiškai. Ačiū. Ačiū, Elizabet. EPP frakcijos vardu pasisakys šešėlinis pranešėjas ponas Jekierskis. W ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej przewidziano realizację wielu działań służących. Antrajame bendros žemės ūkio politikos ramstyje yra vykdoma daug veiklos apimančios tvarų išteklių naudojimą, konkurencingumo didinimą, kovą su klimato kaita bei e, tvarų žemės kaimo teritorijų plėtojimą. Galima teikti, kad tikslai yra plataus užmojo, tačiau tam skiriamos lėšos yra labai kuklios. Todėl, jei būtų galima panaudoti kitų fondų lėšas, tai būtų puiku ir tokią galimybę reiktų išnaudoti. Reikėtų E, skatinti, reikėtų paremti visus projektus įgyvendinamus kaimo vietovėse, jeigu jie finansuojami iš Žemės ūkio plėtros fondo ar kitų fondų. Reiktų nepamiršti, kad antrasis ramstis yra daug reikšmingesnis, e, svarbesnis naujose valstybėse narėse, kurios vis dar bando pasiekti dėl istorinių priežasčių sričių e, susidariusi atotrukį. Taip pat e, ekologiškumo matmuo akcentuojamas e, ir reiktų nepamiršti, kad kaimo teritorijų konkurencingumas yra mažesnis. Taigi reiktų atsižvelgti į skirtumus tarp valstybių narių šiuo, šiuo aspektu. Reiktų nepamiršti ir praktinių dalykų. Sistema turėtų būti skaidri ir kiek įmanoma paprastesnė. kai pateiki paraišką ir gauni finansavimą, visas visa šis procesas turėtų būti skaidrus ir turėtų egzistuoti labai, pati procedūra turėtų būti labai paprasta naudos gavėjui, finansavimo prašančiam paraiškos teikėjui. Reikėtų labai tiksliai numatyti visus etapus Ir šiuo klausimu teiki 44 ir 45 pakeitimai. Jeigu konkretų projektą galima paremti iš skirtingų fondų, galima prašyti finansavimo iš skirtingų fondų, tuomet bus labai sudėtinga teikti paraišką, prašyti finansavimo. Mane šiek tiek neramina toks sprendimas. Ir manau, kad kai kuriuos projektus bus sunku įgyvendinti ar netgi neįmanoma. Aš palaikau rezoliuciją, kurioje pasakyta, kad galima įgyvendinti projektą finansuojama iš skirtingų fondų, taip pat ir iš kaimo plėtros fondo. Trečias, septintas, aštuonioliktas, devynioliktas ir aštuoniasdešimt trečias pakeitimai būtent apie tai ir kalba skirtingų fondų lėšų panaudojimą įgyventinant vieną projektą. Toliau lyder programa. Vietos grupės gali rūpintis projektų įgyvendinimu ir ši programa taikoma vietos, lygmens, vietos lygmenių. Apie lyder programą kalbama 42 ir 45 straipsniuose. Ir šias nuostatas reikėtų suvokti konkretaus reglamento kontekste bei taip pat bendro žemės ūkio politikos finansinio reglamento kontekste. Pagrindinė kliūtis lyderio programos įgyvendinimui yra nesusipratimas, kaip užtikrinti vado, valdymą, tvarkymą lyderio programoje, nes reikia um, finansuoti ir įgyvendinančią instituciją ir vadovaujančią projektų instituciją. Ir gyvendinant lyderio programą reiktų ypač koordinuoti um, skirtingus veiksmus, e, kurie skirti tam pačiam projektui. Vietos grupės turėtų renkti vietos plėtros strategijas. Turime nepamiršti, jog reikia paremti tas grupės, kurios gyvena projektus vietoje. Pavyzdžiui, 67 ir 72 pakeitimai apie tai kalba. 14, 82 pakeitimai kur ir aš pateikiau pasiūlymų, pavyzdžiui, siūloma parama apriboti 10 procentų. Manau, kad tas lėšas reikėtų pervesti lyder projektui. Taip pat buvo pasiūlyta 40 procentų skirti ekologiškumui ir išmokoms iš Natura 2000 programos reikia nepamiršti ir veiksmų pagal vandens direktyvą. Pusė lėšų, net pusė lėšų bus skirta dviem regionam pagal šią programą. Visi kiti veiksmai, pavyzdžiui, konkurencingumo didinimas, kaimo vietovių plėtra, šie veiks, šiems veiksmams paremti lieka tik pusė programos lėšų. Manau, kad tai nėra teisinga. Nemanau, manau, kad turi, reiktų apriboti skiriamas lėšas, kad daugiausia galima skirti 10 procentų lėšų konkrečiam tikslui. Apie tai kalbama 46 pakeitime. Manau, kad reiktų atsižvelgti į konkrečius regiono poveik, poreikius. 10 procentų e, lėšų iš lyderio programos lyder programos. Manau, kad tas skaičius yra per, per didelis ir kad bus sunku įgyvendinti šią nuostatą. Dabartinėje, dabartinėme programos etape ta, ta riba yra 10 procentų, o kitame, kitoje programoje numatoma, kad, kad e, riba ta, bus 2,5 procento, kai kuriams valstybėms narėms netgi nereikia, jos gali apsiriboti dar mažesniu kiekiu. Taip pat noriu pakomentuoti kai kuriuos terminus ir savokas. Kai kurie terminai yra nepakankamai išsamus, pavyzdžiui, sąsajos tarp kaimo ir miestų vietovių. 1, 4, 7, 20, 21, 25 pakeitimai apie tai kalba. Aš tikiuosi, kad mano pastabos. E, susilauks e, atgarsio. Ačiū, daugiau nematau šešėlinių pranešėjų salėje. Tai gal dar yra norinčiųjų pasisakyti? Oldžiai Vlasak, man atrodo, nori pasisakyti. Ar dar kažkas nori pasakyti, ar ne? Ne? Tada išklausysime po to, po pono Vlasako išklausysime komisijos atstovo pasisakymo. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už pranešėjos atliktą darbą, rengiančią labai svarbę nuomonę, kuri papildo visus reglamentus, dėl kurių balsavome vakar. Ir norėčiau keletą pastabų užsakyti dėl kelių sričių. Pirmiausia, siekis apibrėžti tai, kas yra kaimo vietovė ar kaimo regionas. Turiu pasakyti, kad mes esame sukaupę nemažai patirties, kaip apibrėžti miesto zoną urbanistinę zoną ir mano pranešime mes apie tai diskutavome ir nusprendėme, kad tikrai miesto netgi zoną yra sudėtinga apibrėžti Europos mastu, nes valstybės, valstybių narių istorija ir patirtys yra skirtingos, tradicijos skirtingos ir taip toliau. Tas pats pasakytina ir apie kaimo vietovės, bet man patinka, e, šioje, kad šioje nuomonėje kalbama apie funkcinę zoną jo, tos savokos irgi nesame apibrėžę, tačiau, kiek suprantu, tai yra tam tikra koncepcija, pagal kurią turi būti užtikrinamos aukštos paslaugos žmonėms, kurie gyvena toje, toje zonoje, toje teritorijoje. Ir tai tam, tikras, tam tikra jungtis tarp miestų ir kaim, kaimo vietovių. Na ir tai yra gan populiarus metodas ir uh, matyti yra lengviau įgyvendinti tai ir finansuoti. Taigi tą metodą reikia išsaugoti. Tačiau turime nepamiršti, kad kol kas tą metodą įgyvendinti lėšų yra gan mažai. Jeigu finansavimas bus padidintas, dar sudėtingiau bus įgyvendinti. Taip pat reikia įvertinti, kiek finansavimo bus skiriama administravimui. Dabar e, lyg numatyta 25 procentai, aš sulyčiau mažiau. Ir dar kelios pastabos dėl pačių projektų, kurie turi būti gyvendinami per vietos grupės. Aš manau, kad visi tie projektai turi tenkinti vietos plėtros planus, regionų plėtros planus, tam, kad nebūtų čia problemų. Tokios yra mano pastabos e, dėl šios nuomonės ir e, laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Dėkoju. Dabar norėčiau pakviesti Žemės ūkio generalinio direktorato generalinį direktorių, jis, jis atsakingas yra už kaimo plėtrą. Jeržy Plevėk, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti regionų plėtros komitetui už atliktą didžiulį darbą rengiančią nu, šį nuomonės projektą apie kaimo plėtros politiką. Komisija mano, kad šis dokumentas rodo, kad yra tinkamai suvokiama, kokie iššūkiai, iššūkiai tenka šiai sričiai ir taip pat atitinka ir komisijos pasiūlymo dvasę. Dokumente yra nemažai pakeitimų ir aš norėčiau keletą jų pakomentuoti. Pradėsiu nuo lyder programos. Pirmiausia, visiškai pritariu jūsų analizai, kad lyder programa yra vienas svarbesnių ES e, instrumentų priemonių skatinant vietos lygmenį ir taikant iš apačios į viršų požiūrį, kuriant projektus ir juos įgyvendinant. Taip pat džiaugiuosi, kad e, jūs manote, jog e, padarėte išvadą, kad lyder programa iš esmės prisideda norint, kad ES būtų labiau matoma ir tarnautų piliečiams. Taigi komisija siūlo supaprastinti požiūrį, pirmiausia, išplečiant tą programą, į, įtraukiant visus bendro pagrindo fondus, taip pat pritaikyti iš apačios į viršų požiūrį, gerinti sprendimų prieimimo procesą ir užtikrinti geresnį vietos visuomenės partnerių dalyvavimą. Tokiu būdu gerinama ir vietos plėtros strategijų kokybė. Taip pat šiame kontekste dar norėčiau pabrėžti, kad Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtr, plėtrai yra vienintelis bendras strateginis fondas, kur yra numatyti penki privalomi procentai finansavimo skiriami lyder programai. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į skirtingus plėtros mastus valstybėse narėse, skirtingus įgyvendinimo e, mastus ir taip pat skirtingas įsisavinimo galimybės. Aš manau, kad jeigu tas minimalus lyder programos finansavimo padidinimas iki 10 procentų ES mastu. Esant tokiai situacijai, tos valstybės narės, kurios norėtų eiti toliau, galėtų na, savanoriškai padidinti tą procentą. O komisija jau yra su, numačiusi paskatas daugiau skirti finansų lyder programai, padidinant bendrą finansavimo procentą iki 80. Atsižvelgiant į dabartinės e, lyder grupės, komisija pritarė pranešėjos nuomoniai, kad reiktų pasinaudoti tą kasdienę patirtimį ir toms grupėms suteikti galimybę ir ateinančiame laikotarpyje pasireikšti. Tačiau tai turi būti paremta atitinkama strategija ir turi būti atsižvelgiama į ateities iššūkius, kadangi kiekviena grupė turi būti tinkamai įvertinama vietos plėtros strategijose. Ir taip pat e, tos grupės turėtų pereiti tą subalansuotą atrankos procesą ir tai yra, turi būti taikoma ir naujoms grupėms, ir jau veikiančioms grupėms. Keletas pastabų dėl klimato kaitos, aplinkosaugos priemonių. Kalbant apie klimato aplinkosauginius klausimus. Puiku, kad regionų plėtros komitetas e, vertina ir ieško būdų, kaip būtų galima susidoroti su klimato kaitos aplinkosauginiais iššūkiais. Nuomonės projekte yra siūloma, kad 40, mažiausiai 40 procentų paketo lėšų turi būti skiriama tam tikroms priemonėms kovojant su klimato kaita. Čia vietoj 25, kuriuos siūlė komisija. Ar 30, kaip, kaip siūlė Žemės ūkio komitetas. Komisija mano, kad nebūtina numatyti tokių reikalavimų, nebūtina, kad tie reikalavimai būtų teisiškai teisinti, nes pagrindinė priemonė skatinant kaimo plėtros programas bus strateginių programų procesas, strateginio programavimo procesas. Po 2013 metų kaimo plėtros programos bus grindžiamos daugiau rezultatais, o ne išlaidomis. Mažiau dėmesio bus skiriama išlaidų vertinimui. Dabar 25 procentų ar daugiau finansavimo reikalavimas yra tik tai tam tikras saugiklis ir jis gali būti paliktas kaip po toks, jei jeigu dėrybose tarp komisijos ir valstybių narių e, bus taip nuspręsta ir nereikėtų to procento teisiškai įteisinti. Tačiau, aišku, koks, galime dar kalbėti apie tai, kokį procentą čia reiktų numatyti. Tai gali būti diskusijų objektas. Dabar minimaliai 10 procentų 10 procentų skirimas e, visiems šešiems prioritetams. Grįžtant prie strateginio planavimo proceso, aš manau, kad e, kaimo ūkio plėtros fondo finansavimas turėtų būti remiamas e, iššūkių analizę, kiekvienos valstybės narės poreikiais, atsižvelgiant į tai, kad reikia siekti strategijos 2020 tikslų. Taigi tos lėšos turi būti asignuojamos remiantis į rezultatus orientuotą politiką, o ne remiantis tų minimalių e, finansavimo procentų skirimui įvairiems prioritetams. Taip pat aš atsižvelgiu į tai, kad regionų plėtros komitetas pasiūlė pakeitimų dėl kaimo plėtros prioritetų ir tikslų ateityje. Kalbant bendrai, komisijos e, vertinimas būtų štai koks. Dauguma tų pakeitimų, kurie yra siūlomi, gali iš tiesų sulėtinti procesus ir kenkti rezultatų siekimui. Norint e, paspartinti tuos ryšius tarp kaimo ir miesto vietovių, norėčiau tikrai jūs patikinti, kad e, tam bus skiriama nemažai dėmesio, ypatingai partneri, partnerystės susitarimuose ir e, įvairiose projektuose, taip pat ir lyder programoje. Kalbant apie verslo plėtrą ir verslininkystės skatinimą, komisija visiškai pritarė tam, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas smulkioms ir mikro įmonėms, jų paramai, jų kūrimui. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad stambesnių įmonių irgi neturime pamiršti ir negalime jų neįtraukti į paramos programas, ypatingai turint omenyje ir žinių per, perdavimą, inovacijas, bendradarbiavimą. Čia reikia įtraukti visas įvairaus masto įmonės, negalime jų pamiršti. Taip pat trumpai norėčiau pakomentuoti didesnį bendrafinansavimo koficijantą perinamojo laikotarpio regionams. Aišku, čia šitas klausimas yra sprendžiamas daugiametės finansinės programos diskusijų kontekste ir aišku, tų diskusijų rezultatai tikrai ir nulems e, daugą ir reiks atsižvelgti į juos, e, teikiant pasiūlymą, galutinį pasiūlymą dėl bendrafinansavimo koficiento. Aš e, aptariau keletą klausimų, tačiau tikiuosi, kad jūs supratote, kad komisija labai rimtai vertina regionų plėtros komiteto darbą. Kalbant apie kaimo plėtrą, mes laukiame tolesnio produktyvaus darbo ir įdomių e, diskusijų su jumis. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Elizabeta, ar norėtumėte trumpai dar pasisakyti? Ich will drei Sachen sagen. Einmal bezüglich. Aš pasakysiu tris dalykus. Komisijai. Egzistuojančios lyder grupės yra pripažintos, tačiau aišku, kad nauji projektai taip pat turėtų būti patikrinti prieš joms gaunant pinigus. Aš čia su tuo visiškai sutinku ir dar kartą pasižiūrėsiu, ar galima tai būtų atitinkamai įtraukti į, į mūsų formuluotės. Visiškai teisingai jūs supratote, aš ir nenoriu automatiškai pripažinti tas grupės, bet aš nenoriu ir to, kad joms reikėtų iš naujo formuotis. Tai jeigu čia yra kokiu nors gerų minčių, tai aš jums, su jomis sutiksiu. Aš tiesiog norėčiau padėti tiems regionams ir supaprastinti jiems gyvenimą. Ir aš perėmiau for, egzistuojančią formuluotę. Ir kadangi ta formuluotė veikia 20 metų, tai man atrodo, kad ir atimiausius 20 metų ji galėtų veikti niekiek neprasčiau. Man atrodo, kad mes tą įtraukėm į tekstą, bet jeigu jums dar trūksta, tai gerai. Mes įtrauksime tą papildomai. Toliau kiti dalykai. Aplinkosaugos komitetas, aš išlaikiau jų poziciją ir todėl padidinome tą numatytą procentų kiekį. Ir trečias dalykas - pereinamojo laikotarpio regionai. Aš kaip supratau, komisijai mano, mano sprendimas, surastas sprendimas komisijai tinka ir mes išsprendėme tikrai labai sudėtingą klausimą savo tokių e, kompromisinių pasiūlymų ir tikiuosi, kad komitetas tam galės pritarti. Ačiū. Kojame baigėme svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Dabar norėčiau pasiūlyti e, štai kokį pakeitimų pateikimo terminą. Tai būtų Liepo 16 diena, 12 valanda dienos. Mėly kolegos, dabar norėčiau perėti prie kito darbo tvarkės punktą, tačiau, punkto, tačiau reikia šiek tiek lankščiau mums dabar pasielgti, nes Markus turi eiti balsuoti į kitą komitetą. Tai aš norėčiau paklausti, kiek žmonių kalbės apie priemonę Connecting Europe, apie šį pranešimą, kad mes galėtumėme padaryti kalbėtojų sąrašą, žinotumėm, įskaitant, aišku, ir šešėlinius pranešėjus, bet kol kas tik odžiai matau iš šešėlinių pranešėjų. 1, 2, 3, 4. Apie keturis žmonės, žmonės kalbės dėl, dėl šio pranešimo. Tai gal be 15.11 tada aptarsime šį pranešimą, nes per penkias minutės nespėsime, o Markus turi eiti balsuoti į kitą komitetą, įtrę komitetą. Tai, tai tada gerai, be 15.11 aptarsime šį pranešimą. Who's next? There is not there. The next is Mr. Kovacev. Uh, so, Markus, as we have Markusai, kadangi dar turime 8 minutės, gal galim pradėti dabar, nes ponos, ponios klevos vis tiek nėra, mes negalime pradėti e, kalbėti apie jos pranešimą, reik, faktiškai reiktų suspenduoti posėdį, tai gal tada pereikim nuo tavo e, pranešimo. Leider muss ich leider. Dėkuoju, pirmininkė, aš pasistengsiu labai trumpai kalbėti, kadangi man reikia vykti į pramonės komitetą, kuris su šešėlinis pranešėjas dėl energetikos ir tikrai turėsiu išvykti. Vakar balsavome dėl struktūrinių fondų reglamento ir sugalvojame, kad reikia, dėl, reikia balsuoti dėl komprom, 50 kompromiso ir 58 taisyklės. Man atrodo, kad šiek tiek buvo suklysta balsuojant, mes padarėme tą netyčią, kadangi prieš tai jau buvom susitarę dėl tam tikrų dalykų ir dirbome tarp komitetinėse darbo grupėse, transporto komitete, regionų komitete. Taigi, iš esmės, tai, kas buvo nubalsuota, mes to nenorėjome. Noriu pakartoti penkis svarbiausius prioritetus. Mes pasisakome už šią priemonę, regionų komitetas pasisako labai labai stipriai už šią priemonę, kad regionai, svarbus Europos regionai būtų susijęti. Antras dalykas, valstybės narės, kurios nori dalyvauti šiuose projektuose, uh, neturi jiems būti taikoma 2,5 procento e, bruto e, socialinio vidaus BVP nuostata, kadangi mes tokiu būdu nubaustume valstybės narės, jeigu jos nepasiektų to procento, tai negalėtų gauti ir atitinkamo finansavimo. Trečias dalykas. Šis instrumentas turėtų daugiau koncentruotis į pasienio regionus. Ir čia turėtų būti surasta speciali taisyklė, kad pasienio regionai gautų ypatingą paramą. Ir paskutinis dalykas, pagal šį instrumentą, jeigu pinigai nebūtų panaudojami, tai turėtų būti panaudotas toksai perdirbimo, kaip sakyti, recycling vadinamasis instrumentas. Uh, kad valstybės narės, kurios patiria didelių finansinių sunkumų, gautų galimybę, aišku, kontroliuojant komisijai, panaudoti tuos likusius pinigus, jeigu jos to nori, žinoma. Tai būtų konkretus pakeitimo pasiūlymas, kuris yra šiame teisėkuros akte. Deja, turiu tuo ir baigti savo pasisakymą ir man tenka išeiti ir galbūt dar e, be 15 11 galėsim trumpai padiskutuoti šią temą, aš nežinau, kaip nuspręs pirmininkė, ar mes dar tęsime diskusiją vėliau ar ne. You... Tikiuosi, kad jūs dar galite pasilikti penkias minutės, bent jau tikėjausi, bet jeigu išnate dabar diskusijas, turite penkias minutės, tai galima išklausyti vieną kalbėtoją. Ir Olži Vlasek yra vienas iš šešėlinių pranešėjęs ančių posėdėje. Boštinaro ateis vėliau, bet e, pratesime apie 15.11. Oldži, dabar žodis tau. Turiu pasakyti, jog norėčiau išsamių gilių diskusijų, kad galima būtų aptarti visus klausimus. Tuomet šio klausimo svarstymą kol kas e, sustabdome. Iki be, be 15.11 atidedame. Jeigu Evgenijus pavaduoja Moica Klėvą, galima perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, Moicos Klėvos nuomonė dėl finansinių priemonių skirtų MVI. Ačiū pirmininkė. Kolegė Klėva paprašė manęs perduoti juos atsiprašymą, nes ji negali, negalėjo ateiti pati pristatyti savo nuomonės projekto. Uh, dėl rimtų politinių įsipareigojimų e, savo šalyje, Slovenijoje. Prieš porą savaičių regi komitete balsavome dėl ponios Klevos nuomonės dėl finansinės priemonės panaudojimo kitoje finansavimo programoje. Ir frakcijos išreiškė bendrą nuomonę, kad e, ta priemonė turėtų vadinti svarbu vaidmenį kitoje finansavimo programoje. Pone Klėva parengė nuomonę, kuria nagrinėja finansinę priemonę skirtą MVI, kurios gauna e, finansavimą ir iš kitų fondų. E, Ir tai yra reakcija, atsakas į auditorumų paskelbtą ataskaitą šią temą balandžio, balandžio mėnesį praėjusiu metu. Svarbiausia mintis yra tai, kad AR, Europos regionės plėtros fondo lėšos panaudojamos finansiniai priemoniai e, negali būti e, tinkamai panaudotos dėl to, kad iškyla kliučių numatytų reglamentavimo sistemoje. Savo E, nuomonės projekte e, pranešėja nagrinėja šiuo, šias išvadas ir konstatuoja, kad e, komisija finansinės priemonės ketvirtajame skyriuje tai taip pat konstatavo, numatydama bendras nuostatas dėl priemonės panaudojimo ir pas, taip pat paskelbdama komunikatą tą temą. Ta Taip pat jį ragina užtikrinti finansinių priemonių reglamentavimo e, sistemos skaidrumą, reglamentų skaidrumą. Teisėkuros pasiūlymuose dėl, kitų, e, dėl, finans, dėl kito finansavimo laiko tarpio e, tokios sąsajos turės būti privalomos ir bus privalu atlikti ex ante vertinimą. Kalbant apie audito rūmų rekomendacijas dėl finansinių priemonių skaidraus vertinimo, ponia Klėva laikosi nuomonės, kad, kad jeigu audito rūmai e, išreikalautų labai konkrečių dalykų, finansinio sverto kriterijų. E, ji mano, kad finansinė, pri, finansinė priemonės e, sanglaudos politikoje panaudojama finansuoti projektus regionuose, kurie susiduria su sunkumais. Todėl turime e, akcentuoti ne tik trumpalaikį e, priemonės pelningumą, bet taip pat ir socialinę ir ekonominę ilgalaikę naudą ir poveikį. Pone Kleiva mano, kad auditorumų ataskaita būtų naudinga jeigu būtų parengta pasibaigus 2007-2013 finansavimo laikotarpiui ir ji tikisi sėkmingo bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Ačiū dar dabar galimybė pasisakyti. Kol kas yra tik tai Lambertas Van Nistelrojus sąraše. Jeigu norite pasisakyti, informuokite mane. Kiek minučių aš turiu, kiek tik norite. Jeigu nesijaučiate pavargęs po vakar dienos balsavimo, galite kalbėti iki pusės vienuoliktos. Bet aš pasilaikysiu tą galimybę vėlesniam momentui. vertinančią nuomonę. Svarbu prieš pradedant naują finansavimo laikotarpį ir įgyvendinant naują reglamentą kai ką išsiaiškinti. Ir aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad naujas finansinis reglamentas nagrinėja tas priemonės ir buvo nuspręsta, jog tos priemonės, kurios sukuria galimybę užtikrinti ma mažoms ir vidutinėms įmonėms galimybę gauti lėšų, ypač dabar, tame etape, kuomet bankai nesiūlo lėšų. Tai ypač aktualu ir tai yra problema dabar verslininkams. Jeigu kreipiesi į banką, ir, ir, ir sakai bankė, kad galėsi pelno, kad sulauks už poros metų tik tai iškyla problemų su finansavimu ir todėl turime būti išradingi. Tačiau biudžeto kontrolės komitete nariai nėra išradingi, jie yra gana griežti. Todėl reikia ieškoti pusiausvyros. Ar ta pusiausvyra turi būti ir finansinėme reglamente. Todėl lab, tikrai gerai, kad mes, būtų gerai, kad mes net, netoliau viską diskutuotume, bet re, renktume naujus, naujas priemonės. Ir mūsų komitetas reikėtų, turėtų eiti tą kryptimį, renkti, siūlyti naujus, naujas finansinės priemonės ir vengti tolesnių papildomų apribojimų nes visos valstybės, pavyzdžiui, vertinant Europos regioninės plėtros fondą, jos visos gali pasinaudoti tomis finansinėmis priemonėmis, bet remdamasis tą informaciją, kurią, kurią aš perskaičiau, e, valstybės pasinaudojo Jessica programa, kitomis programomis arba regionės plėtros fondo lėšomis. Todėl būtina kalb, pristatyti naujas galimybės, informuoti valstybės apie tai. Taigi kai kurios šalis pasinaudoja tą e, rizikos pasidal, pasidalymo priemonę. Ir todėl mes turime ypač akcentuoti mažas vidutinės įmonės ir suteikti galimybę joms dalyvauti tose priemonėse, kurias galima panaudoti. Tačiau tai, tai nėra prievolė taip daryti. ar apie tai reikia kalbėti darybose su taryba. Galima akcentuoti, kad reikia išnaudoti šias galimybes. Labai gerai yra tai, kad sverto poveikis, kalbant apie naują, naują finansinę priemonę, tai tas sverto poveikis yra daug didesnis nei e, vertinant, lygnant jį su tradiciniais subsidijavimo būdais. Europos parlamentas keletoje savo rezoliucijų yra pabrėžęs, kaip svarbu nepamiršti mažų ir vidutinių įmonių, verslo inkubatorių. Taigi mes e, laikomės tvirtos pozicijos ir nedvėjojame, bet norime, kad būtų užtikrintas ko, užtikrinta reikalinga kokybė valdantas lėšas valstybėse narėse bei regionuose, kad jie uh, paimtų tas lėšas ir jomis pasinaudotų. Ir kaip esame akcentavę anksčiau, vertinant Europos regionės plėtros fondą, e, didelės įmonės regionuose turėtų bendradarbiauti su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Taigi galima įtraukti ir didesnės, didesnės ir mažesnės įmonės. Ir vakar balsavome dėl to, nusprendėme e, suteikti galimybę ir, ir didelėms įmonėms dalyvauti visoje gamybos grandinėje, nes dažnai mažos įmonės bendradarbiauja su, su dideliais konsorciumais arba su universitetais. Taigi aš noriu akcentuoti šios priemonės svarbą. Ir MVI tikslai ateities programuose turėtų būti tinkamai surašyti ir tas programas reiktų gyvendinti ir sutvarkyti taip, kad kiekvienais metais netektų e, svarstyti šių klausimų biudžeto kontrolės komitete, jei, kuomet iškiltos pačios problemos kiekvienais metais. Lambert, Ačiū. Lambertai, man atrodo, išnaudojai dar trims posėdžiams tau numatytą kalbėjimui laiką. Jensinsim dar. Ačiū. Kadangi ponas Van Nistelrojus viso jam skirto laiko kalbėjimų neišnaudojo, tai iš kelias minutės iš jo paimsiu. Pirmiausia, manau, kad tiesa, kad tai, ką daro valstybės narės su tomis priemonėmis, yra svarbu. Svarbu tai, ką jos daro, o ne tai, ko jos nedaro. Iš savo patirties, savo regione, maždaug prieš dešimt metų mes bandėme panaudoti tais atsinaunančiais fondais Ir bandėme tada su vyriausybė ten irgi išsiaiškinti, kas yra legalu ir kas ne na, įgyvendinome tą sistemą ir jį veikia. Ir matome, visi mato, kad jie galima pasinaudoti. Tai mes dabar ir tuo metu, kai bankų sektorius faktiškai yra žlugęs, mes turime ieškoti galimybės remti naujus, naujas priemonės vietos regionų lygmenių ir žiūrėti, Pavyzdžiui, mano regione turistų pramonė yra labai e, išvystyta, daug yra smulkių verslininkų ir jeigu jie nori privačių lėšų įdėti į fondą, turime remti tokią naują patirtį ir praktiką. Aš manau, kad ji vis daugiau reikšmės įgys ateityje. Ačiū, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, tuomet. Met... Rachel Rank yra padalinio vadovė, kalbant apie finansų inžineriją, ir man atrodo, jie irgi norėtų pasisakyti komisijos vardu. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mane pasisakyti komisijos vardu. Norėtumėme pirmiausia padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą rengiant šį nuomonės projektą. Pirmiausia, kaip sakė pirmasis kalbėtojas, mes pritarėme tam, kad mūsų teisėkuros pasiūlymais buvo bandomas spręsti ir atsižvelgti į teismo išsakytą kritiką ir užtikrinti aiškesnės, paprastesnės, supaprastintas teisinės taisyklės dėl tų finansinių priemonių, ypatingai ex-antes vertinimą, geresnė, geresnį atsiskaitimą ir norėtumėme taip pat e, akcentuoti ir e, jūsų indėlį rengiant šį teisėkuros paketą. Taip pat e, nuomonės projekte yra pateikiama siūlymų nuomonės pranešimo projektui ir atspindimi yra tam tikri dalykai. Mes irgi manome, kad finansinių priemonių sverto elemento apibrėžime reikia atsižvelgti į konkrečius politikos tikslus, naudos gavėjus ir taip pat bendro valdymo požiūrį. Mes taip pat manome, kad tai atsispindi nuomonės projekte, būtent nėra praktikoje galbūt įmanoma vieną priemonę taikyti valstybei nariai, e, turėtų būti numatytas matytas pasirinkimo variantas. Taip pat norėtumėme čia paminėti ir ES fondų daugiklio poveikį. Tačiau čia nereiktų atsiž, atsižvelgti į viešas, nacionalinius viešus indėlius, nes e, negalime to paskaičiuoti tik tai tų įnašų e, pagrindų. Reikia atsižvelgti ir į kitus veiksnius. Taip pat atsižvelgiame, atsižvelgiame ir į auditorių ataskaitą. Aš manau, kad tai tikrai yra nebloga mintis. Gal 2016 metus mes siūlytumėme, nes tuomet išlaidų visas ciklas būtų pasibaigęs ir būtų galima į jį atsižvelgti, bandant įvertinti tikrąjį tų priemonių poveikį. Ačiū. Dėkoju. Nežinau, kaip e, tuos, tas pastabas Moicai perduosime, gal raštu jūs galėtumėte nusiųsti Moicai Klevai tuos e, tas mintis, nes tikrai bus labai naudinga žinoti, ką, ką, ką Jūs manote apie jos nuomonę. Dabar reikia numatyti pakeitimų pateikimo terminą, tai bus Liepo 16 diena, 12 valanda dienos. Baigėme, man atrodo, svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Nu, dabar norėčiau pereiti prie 18 darbo atvarkės punkto. Tai yra Andrėjus Kovačiovo nuomonė, nuomonės projektas. Uh, dėl, tarpinės, dėl tarpinio pranešimo, gal taip reiktų čia pasakyti, dėl 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos. Ir dabar Andrėjų suteiksiu žodį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Iš ties tai yra nuomonė tam preliminariam pranešimui dėl daugiametės finansinės programos, kadangi tas tikrasis pranešimas pasirodys vėliau, teikiant sutar, pagal sutikimo procedūrą. Dėrybos dėl daugiametės finansinės programos prasidėjo daugiau nei prieš vienerius metus e, ekonominės finansų krizės kontekste. Taigi buvo pateiktas komisijos pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos Be tinkamo finansavimo, man atrodo, kad nesugebėsime gyvendinti strategijos 2020, kaip nutiko su Lisabono strategija 2010 metais. Taigi privalome susitarti daugiame, dėl daugiametės finansinės programos ir tas susitarimas turi, nebūti, būt, neturi būti grindžiamas krizės mentalitetu. Ir vien dėl to negalime mažinti to finansavimo dėl tos ekonominės finansinės krizės. Aš manau, kad turime elgtis priešingai. Uh, Ir taip pat jau esame užsibrėžę tikslus strategijoje Europa 2020, o dabar turime pasirūpinti tinkamu finansavimu. Reikalingas biudžetas, kuris užtikrintų aukštus pragyvenimo standartus ir saugumą mūsų piliečiams. Investicijos į aukštą pridėtinę vertę turi tapti prioritetu, kadangi tokiu būdu sukūrėmos sąlygos darbo vietų kūrimui, augimui ir regionų plėtrai Europoje. Taigi, kitoje daugiametėje finansinėje programoje sąngodos politika turėtų išlikti svarbiausių ramščių, kalbant apie Europos solidarumą. Nepamirškime, kad ši politika atneša naudos visai Europos Sąjungai. Tiesiogiai naudos gavėjai pirmiausia įsitraukia labiau į kuriant bendrąją rinką, taip pat uh, tie įnašų mokėtojai į biudžetą irgi užsitikrina didesnę perkamąją galę per sanglaudos fondus santykiuose su trečiosiomis šalimis. Taip pat e, Sanglaundo fondo lėšų įsisavinimas irgi yra labai svarbus, siekiant užtikrinti tinkamą plėtrą, regionų plėtrą ir sustiprinti dalyvavimą bendrojo rinkoje, siekiant galiausiai strategijos 2020 tikslų. Biudžeto e, komiteto rekomendacijose yra siūloma sustiprinti Europos parlamento poziciją dėrybose, tarybos atžvilgių ir norėčiau priminti, kad dėrybos dabar įžengė į lemiamą etapą ir mūsų kolega Salvador Garyga, Salvador Garyga patvirtino savo pranešimą, čia 11 metų buvo parlamento rezoliucija tuo klausimu. Taip pat rezoliucija dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių mes birželio mėnesio plenarinėje sesijoje tvirtinome tą rezoliuciją. Savo nuomonės projekte, kurį pristačiau birželio 22 dieną, aš siūlau, kad 376 milijardai eurų sąnaudos politikai, ką siūlo Europos komisija, turėtų būti laikoma minimale suma e, siekiant finansuoti šią politiką ir užsitikrinant stipresnę poziciją Europos parlamento poziciją dėrybose dėl, dėl kitos daugiametės finansinės programos. Tačiau čia dar kolegos turime šį beitą išsiaiškinti. Tikiuosi, kad komisija padės išsiaiškinti, nes uh, praeitą savaitę komisaras Levandovskis e, atliko tokį techninį sumų pakoregavimą dėl tam tikrų makroekonominių rodiklių ir skaičių ir tas pakoregavimas man yra aiškus, nes e, pagal tą dokumentą yra teigiama, kad sangodos politikai bus skiriama 3 milijardai 400 432 milijar, milijonais daugiau vietoje 379 milijardų. Tačiau kitame puslapyje yra daromos nuorodos ir ten sakoma, kad minus 5 milijardais yra sumažinama suma. Ir tikrai vakar aš sąžininkai sakau, bandžiau tris kartus viską suskaičiuoti, skaičiau ta, tuos puslapius, bet nesupratau iki galo, ką siūlo ta komisija. Taigi norėčiau paprašyti, kad komisija paaiškintų, kaip įmanoma čia kad jeigu techniškai pakoreguojamos sumos dėl plėtros, dėl Kroatijos ir tam tikrų makroekonominių naujų rodiklių, tai kodėl uh, galiausiai atsiranda čia tas skirtumas vienam puslapį minus 5, o kitam puslapį plus 3 milijardai sangodos politikai. Tai reikia čia išsiaiškinti. Su tais galutiniais skaičiais man yra aišku. Taip pat e, diskusijose dėl sangodos politikos teisėkuros e, paketo tapo aišku, kad esame pasirengę laikytis bendros pozicijos, atsakingai piliečių akis, prieš savo piliečius ir realiai įvertinti ir atsižvelgti į regionų poreikius siekiant konkrečių rezultatų, kad e, tai būtų skaidresnė ir geriau pasiekiama sistema naudos gavėjams, įtraukiant regionų vietos e, valdžios institucijas. Tai yra ir, na, vienas iš mūsų komiteto tikslų ir tų prioritetų nepasieksime be tinkamo finansavimo. Taigi aš kreipiuosi, jūsų par, kreipiuosi prašau jūsų paramos, bandant apginti tą poziciją dėl atnaujintos anglos politikos finansavimo sum, sumos daugiametinėje, daugiametinėje finansinėje programoje, kad nebūtų ta suma sumažinta, kad būtų išsaugota. Ir aš manau, kad tikrai negalime čia nubraukti tuos 5 milijardus. Tai gal komisija dar aišku paaiškins, kaip ten yra. Uh, su tais pakoregavimais. Ir mielai išklausyčiau kolegų pozicijos. Aš vakar susisiekiau su šešėliniais pranešėjais ir labai įdėmiai išklausyčiau jūsų nuomonės. Ačiū. Sorry, Before... Ačiū. Norėčiau kai ką paaiškinti prieš suteikdama žodį šešėliniams pranešėjams iš socialistų frakcijos. Tie skaičiai, kuriuos jūs minėjote, techninis atnaujinimas dėl Kroatijos ir naujų makroekonominių duomenų komisijas tikiuosi sureaguos. Tačiau tai vienintelė politikos sritis daugiametėje finansavimo programoje, ku, kuriai skiriamas kiekis priklauso nuo prognozių ir remiantis naujomis prognozėmis. E, e, lėšos sanglaudos sričiai bus sumažinti 5 milijardais, o dėl Kroatijos prisijungimo 3 e, milijardais norima padidinė, padidinti. Taigi iš viso 8 milijardais daugiau, tačiau 5 milijardais mažiau dėl naujų prognozių. E, sanglaudos politikai priskirta ir e, Europos infrastruktūros sujungimo tinklų priemonė 376 milijardų berots, bet dabar nuspręsta, kad ta priemonė neturėtų būti priskirta politikos sričiai. Taigi iš tikrųjų e, lėšos sumažėja 40 milijardų, jei iš neklysiu, čia techniniai dalykai, bet galime dar apie tai kalbėti. Dabar Georgijos. Pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą. E, tai yra pagrindas, bazė, leidžianti mums toliau dirbti tarpiniu laikotarpiu rengiant e, daugiametę finansavimo programą. Aš suprantu, kad e, valstybių narių lėšos yra ribotos, tačiau mes kalbame apie, turime kalbėti apie strateginės priemonės investicijų investicijų sritį, taip pat konkurencingumo didinimą ir akcentuoti darbo vietų kūrimą visoje Europoje. Kalbant apie sanglaudos politiką, sakyčiau, kad žinia yra labai aiški. Sanglaudos politika yra vienintelė vystomoji ES politika ir turime ją gyvendinti, ją padaryti prieinamą visose regionuose. Sanglaudos politika yra mūsų galimybė reaguoti į krizę, užtikrinti augimą. Ar galima išjungti pirmininkės mikrofoną? Ir iš birželio mėnesį patvirtiname pranešimą ir e, mes dabar norime suteikti darybinį mandatą. Tačiau e, jeigu mes norime tikros sąnglaudos, reikia visomosios politikos ES, kuri užtikrintų augimą. Ir mums reikia lėšų, kad tą politiką galėtume įgyvendinti. Taigi sąnglaudos politika atitinkamai yra priemonė užsitikrinti tinkamą finansavimą, tinkamus finansus. 460 milijardų eurų siūlomi laikotarpiu iki 2010-ųjų nėra e, kol kas skirti skirti 436 milijardai yra skirti, tačiau 40 milijardų toje programoje yra numatyti e, infrastruktūros sujungimo tinklų priemoniai. Reikia e, tvirtinti tikslingus anglodos politikos pla, planus ir projektus. Ir aš teiksiu nemažai pakeitimų, kurių tikslas yra e, sustiprinti mūsų tarybai ir komisijai siunčiamą žinę dėl anglodos politikos vaidmens e, kitoje metinė, daugiametėje finansavimo programoje. Uh, uh, uh Ačiū, sako pirmininkė. Suprantu, kad kiti šešėlį nenori pasisakyti. Fransuva, jūs norite pasisakyti? Ne. Tuomet Lambertas Vandys Telrojus. Ačiū. Noriu paremti išsakytą nuomonę. Mes ją jau esame svarstę, taigi tai nėra naujas dalykas. Bet norėčiau žinoti, kur dabar, kuria kryptimi eiti. Kur kuo viskas baigsis, kokio rezultato tikėtis. Mes pa parengėme labai dosnę rezoliuciją finans dėl finansavimo programos, nieko nepakeitėme, joje nieko nėra. O koks kitas mūsų žingsnis, kreipiuosi pirmininkė. Kada ateis tas momentas, kai mes plenarinėme posėdyje pristatysime tą tarpinę ataskaitą ir kada mes balsuosime dėl šio dokumento? nes dabar visi mes klausomės vienas kito, bet aš esu pasimetęs. Kas galėtų man padėti susigaudyti? Vakar pasiekėme pažangos, mes sukūrėme balsuodami po balsavimo mes patvirtinome pirmąjį dėrybinį mandatą, suveikėme tą mandatą ir darome tai tam, kad galėtume veiksmingai panaudoti lėšas kurias numatome kitam, kitam finansavimo laikotarpiu, apie tai kalbama Garygos pranešime. Ir kaip ką tik buvo pasakyta, sukūrėme naujas priemonės. Ir mes jau nebe, nebenorime tik subsidijuoti, mes norime, kad būtų užtikrintas sverto poveikis. Ir noriu pabrėžti, kad mes modernizavimą sanglaudos politiką, nes ji dabar yra kitokia ir tikslai pasikeitė, ir kitoks integruotas požiūris taikomas, kitokia atsiskaitimo tvarka, taigi mes ją atnaujinam ir esame pasirengę įti priekin. Ir kaip ką tik, buvo pas, kaip ką tik pasakė ponas Kovačevas, esame pasirengę pradėti ją įgyvendinti praktiškai. Taigi noriu paklausti, kas galėtų pasakyti, ar rugsėjo mėnesio sesijoje bus svarstamas šis klausimas, ar visi komitetai turi užbaigti darbą iki rugsėjo pirmos, kad turėtumėme integruotą dokumentą bals, balsavimui spalio mėnesį, kaip viskas toliau bus. Ačiū. Uh, Ačiū. Kas dar norėtų pasisakyti šia, dėl šios nuomonės? trumpai. Kiek man yra žinoma, tarpinė tas, dėl tarpinės ataskaitos ir čia žiūriu į savo, žiūriu į savo užrašus, man atrodo, balsuosime dėl nuomonės spalio mėnesį, niekas nesikeičia plenarinėme posėdėje. Taip, prašau. Kaip mes paruošime šį dokumentą tarpinę ataskaitą, nenukris iš dangaus kada mes balsuosime, kada mes ją pristatysime. Mes esame pasiruošę. Mums nereikia dar penkis kartus jos svarstyti. Ar jūs klausėte apie šį pranešimą? Kiek aš žinau ir išmanau procedūrą, visi komitetai dalyvaujantis rengiant biudžetą rengia, dabar rengia nuomonės, kurios bus pristatytos ir dėl biudžeto tikėtina, e, tikriausiai balsuosime rugsėjo mėnesį, o spalio, mėnio, spalio mėnesio plenarinėje sesijoje jį svarstysime plenarnėme posėdėje. Taigi mūsų nuomonė bus įtraukta į tarpinę ataskaitą, taip nuspręsta buvo pirmininkų suigoje, Lamasiūras taip tam pritarė, tai yra, e, mes kalbame apie tarpinę ataskaitą, kurią rengia biudžeto komitetas. Datos yra numatytos, viskas suplanuota. Mes turėsime balsuoti rugsėjo mėnesį, Tai yra įprastinė procedūra ir paprastai per biudžeto komitetą. Tas pranešimas turėtų būti pristatytas plenarnėme posėdėje. O tuo tarpu bus dar vienas svarbus įvykis, kaip vakar pranešė ministras Marvojanis. Rūpiučio 31 dieną, jei neklystų, įvyks bendrų reikalų tarybos posėdis ir į tą posėdį kviečiami dėrybininkai iš Europos parlamento. Uh, įvyks diskusijos, kurios tikėtina įneš naujų e, elementų, galbūt turėsime daugiau duomenų, naujos informacijos, tačiau konkretesnio šiandien nieko negalime pasakyti. Tarpinė ataskaita rengiama uh, laikantis sutarties nuostatų, todėl ten bus skaičiai. Iš esmės daugiametė finansavimo programa tai ir yra. Koks yra, prisimėgime, koks yra e, komisijos praėjusiais metais pristatyto bendrojo e, reglamento projekto turinys, taigi reikia, reikia laukti skaičių, taip pat su e, makroekonominiais duomenimis siejamas dal, siejami skaičiai irgi bus svarbus, nes jie apsprendžia finansus kai kurioms politikos sritims. Tuo tarpu mūsų nuomonė yra labai kukli, be skaičių. Bet mes turime porą dienų ir jūs per tas dienas frakcijose galite pamastyti, ką dar norėtumėte įtraukti, pridurti, kokius pareiškimus, teiginius, galbūt platesnio pobūdžio, ne tik skaičius noriu dar dėl kai ko perspėti. Neturėtum, manau, kad nereikėtų kol kas komentuoti, nes taryba dabar pradės vidinės diskusijas dėl dėrybų dėžutės. Mes, jeigu mes norime teikti pakeitimus, mes į tai turėtume nekreipti dėmesio savo nuomonėje, bent jau aš taip manau, taip prašau, Konstanca. I'm, I'm late, uh, prašau, gal pavėlavau šiek tiek, bet uh, norėčiau užduoti klausimą. Perskaičiau Kovačiovo nuomonę ir man atrodo, kad jūs remiatės komisijos pasiūlymu. Tačiau aš manau, kad mums reikia remtis galygos pranešimu, galygos pranešimu, o ne komisijos pasiūlymu. Ar aš kažką neteisingai suprant, supratau, ar jūs pakeitėte poziciją? Andrei? komisijos pozicija, mes remiamės Garygos pranešimu, tačiau komisijos pozicija yra tam, tam tikros gairės ir negalime nusileisti žemiau to, ką siūlo komisija. Taigi dėrybose neturime leisti valstybėms narėms sumažinti tas sumas tą, ką pasiūlė komisija. Bet aišku, Garygos pranešimas yra mūsų darbo pagrindas ir nuomonėje yra tai paminėta teigiama, kad mes remiamės Garygos pranešimu. Bet aišku, mums reikia kažkokios tai raudonosios linijos, žemiau kurios mes nenorime nusileisti. Ar būtų dar pastabų? Kolegos, labai daug laiko pakeitimams neturime, tačiau labai svarbu, kad šiandien, rytoj, pirmadienį politinėse frakcijose mes kažkaip pamastytumėme, ką norime pridėti prie šios nuomonės, nes uh, Man atrodo, kad ji bus labai svarbi. Taip pat norėčiau patvirtinti, kad šią savaitę man, man patvirtino, kad spalio mėnesio plenarinėje sesijoje balsuosime dėl to tarpinio pranešimo ar preliminaraus pranešimo. Dabar matau, kad toks yra planas. Jeigu daugiau pastabų nėra, tuomet ne, komisijos atstovų nėra. Komisijos atstovų nėra. Jie nenori pasisakyti nes e, čia iš, čia iš regioninio generalinio direktorato niekas netvykia. Komisija techninius pakoregavimus padarė tame naujame reglamento projekte dėl daugiametės, daugiametės finansinės programos. Tokie skaičiai atsirado dėl naujų prognozių ir dėl to, kad įstoja Kroatija. Ir dėl Kipro ten kažkas yra, man atrodo, tai jeigu teisingai prisimenu, bet dėl Kipro suvienijimo ten yra irgi kažkas dar minima. Na, o mes, mums, man atrodo, yra svarbiausia tie skaičių pakeitimai dėl naujų prognozių. Kroatija tai na, na, neutralus dalykas, nes bus tas palaipsnis įvedimas e, Kroatijos, tas phasing in bus. Tai čia Nežinau, ar čia reikia dėl to kažką komentuoti, bet mums svarbiausia yra tie bendri skaičiai. Bet man atrodo, komisija kažką dabar lik nori pasakyti. Taip. Norėtumėme atsiprašyti dėl to, kad komisijos atstovų šiandien nėra. Na ir mums tikrai būtų labai malonu, gal raštu būtų tada atsakyti į jūsų klausimus, sureaguoti jūsų diskusijas, kada jums patogu, jums patogiu metu. So Taigi, na, komisija kaip ir nieko naujo nepasakė. Jan Olbricht, na, įdomus pasiūlymas raštu atsakyti į klausimus. Tai tada suformuokime klausimus. Mano klausimas štai koks. Kadangi regi generalinis direktoratas kalba apie korekcijas dėl prognozių. Tai čia viskas aišku. Bet kaip yra su 40 milijardų? Ar čia sanglaudos politiko patenka į sanglaudos politiką ar nepatenka? Uh, Jeigu raštu atsakysi dar geriau į šį klausimą. Taip, raštu komisija atsakys, nes technik, techniškai pakoreguotame reglamento projekte ACF vis dar įtraukta, nes komisija struktūros nekeitė, tik tai techniškai pakoregavo skaičius. Tai aišku, kad čia nesikeičia pati struktūra į CEF, kaip ir prieš vienerius metus patenka į sanglaudos politiką. Čia Connecting Europe ta priemonė. Uh, Tačiau taip yra komisijos dokumentuose, bet mes iš kitų šaltinių žinome, kad taryba, taip, gal komisija galėtų raštu mus informuoti, kai, kokia yra dabar situacija. Gal yra planų keisti kažką, kažką kažkur perkelti ir taip toliau. Tai, tai tiesiog paaiš, paaiškinimo tokio norime. Taip mes papra, paprašome tuomet komisijos per jūs prašome komisijos, jeigu ne, raštą surašysime, laišką parašysime, bet prašome komisijos, kad ji pateiktų informacijos apie tuos pakoregavimus, kokia ir apskritai yra dabar situacija. Man atrodo, kad ten niekas iš esmės nepasikeitė, bet jeigu ką, galime paprašyti komisijos, kad, per, kad jie mus informuotų apie tai, kaip yra su Connecting Europe priemonė toje biudžeto struktūroje, kur ji kur jį įdėtai toje struktūroje. Nežinau, ar yra daugiau pastabų. Andrėjau, gal norite sureaguoti dar į pastabas? Ačiū kolegos. Na, tikiuosi iš jūsų sulaukti pakeitimų per tas kelias dienas. Kada tas terminas, man atrodo, kitos savaitės pabaiga lyg. Na ir toliau su šešėliniais pranešėjais politiniam frakcijom dirbsim. Dar ir ieškosime tokio, bandysime parengti gerą stiprų tekstą, kad apgintumėme savo poziciją. Ačiū. Dėkoju. Taigi liko tik tai pakeitimų pateikimo termino paskelbimas. Gal tuomet 17 gal Liepos, tada 12 valanda. Tai antradienis faktiškai kitos savaitės bus. Ačiū, dabar grįžtame jau prie Markuso jis jau grįžo prie Markuso pranešimo. Markusas tik tai pasisakė, o dabar norėčiau, kad testumėme diskusiją. Viktoro Boštinarų lik nematau. Suprantu, kad vienintelis šešėlinis pranešėjas yra Aldži. Aldži, prašau, pasisakykite tuomet. Sorry? be heard. Yes. Uh, Olgi, I'm sorry, I, I invited you to speak. <laughs> Olgi, pakviečiu tave pasisakyti. Ačiū. Pirmininkė, ponios ir ponai. Aš manau, kad šios diskusijos yra labai svarbios. Turime, todėl, kad turime na, nepamiršti visų aspektų. Uh, Turime suprasti, kad asignavimai šiai konkrečiai priemonė yra kur kas e, didesni, tris kartus didesni nei buvo ankstesnėme finansinėme laikotarpyje. 12 milijardų eurų buvo su e, transportavimo ir transporto ir energetikos tinklais. Dabar pažvelgus į tai, kiek yra signuojama šiam finansiniam laikotarpiu, 10 milijardų mažiausiai bus skiriama informaciniams ir ryšio tinklams. Aš savo pakeitime, šio, apie tai konkrečiai, teigiu, kad reikia išplėsti apriepti ir įtraukti taip vadinamosius pažangius, išmaniosius tinklus ir apskritai naujasias technologijas. Kalbant apie energetikos tinklus, aš manau, kad čia ryšys yra visiškai aiškus. Ir dėl įvairių autorizavimų, leidimų tinklams, statybos leidimai ir panašiai. Čia nebus lengva tą padaryti, nes pagal dabartinius įstatymus yra numatytos gan sudėtingos sąlygos ir reikalavimai. Vakar balsavimo metu mes patvirtinome vieną pakeitimą, kuris yra susijęs su 10 milijardų eurų perkelimu iš sanglaudos politikos ir galiausiai buvo pasiektas kompromisas, kuriame teigiama, kad per kitą programavimo laikotarpį lėšos iš sanglaudos politikos skirtos Connecting Europe priemoniai vis tiek dar bus valstybių narių nacionalinio e, paketo dalis. Ir dvišalių pagrindų tarp komisijos ir konkrečios valstybės narės e, bus aptarti tie reikalai. Ir aš manau, kad e, iš dalies tai atsispindi ir šiame projekte. Tiesiog, kad visi žinotų, uh, E, kokia yra situacija. Taip pat aš manau, kad e, siekiant lankstumo turime pasirūpinti, kad tie išplėsti projektai, pažiūrėjau, dėl transporto ir panašiai, remiantis e, dėrybomis su valstybėmis narėmis, čia reikia daugiau lankstumo pasirūpinti, kad būtų atsižvelgiama į regioninės vietos sąlygas. Tai štai tokios yra mano pastabos šiuo klausimu. Dar vienas techninio pobūdžio komentaras dėl energetikos sektoriaus. Aš norėčiau, kad mažai anglės naudojančios priemonės būtų keičiamos mažai emisijų išskrinčiomis priemonėmis. Tiesiog tas apibrėžimas būtų pakeistas. Aišku, čia kalba eina ir apie naudos gavėjus šioje srityje tai mūsų frakcija štai tokių reikalavimų kelia. Nerūklys. Ačiū, toliau Viktoras Bošinaro. Ačiū. Ir atsiprašau, kad vėluoju. Norėčiau pradėti nuo pradžių. Norėčiau paprašyti pono Piperio pranešėjo e, prisiminti vakar dienos klaidą bendrajame reglamente ir klaidą dėl sanglaudos fondų sanglaudos fondo reglamente. Mes patvirtinome kompromisą, kuriame pasakyta, na, toks dalykas, kalbant apie uh, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, turėtų būti mūsų dėrybinė pozicija dėrybose su, ta, su taryba ir komisija. Ir jeigu mes patvirtinsime tą tekstą, tai taps pagrindiniu principu, pagrindu įgyvendinti Connecting Europe priemonė. Ir aš manau, kad tai buvo ne klaida, o labai e, geras kompromisas. Manau, kad visas komitetas negalėjo taip, taip suklysti tokiu mastu. Noriu padėkoti ponui Piperiui už jo darbinį dokumentą. Aš jį labai atidžiai išnagrinėjau prieš atydamas į posėdį. Turiu kai kurių pastebėjimų dėl nuomonės ir dėl parengto projekto. Ne tik aš, bet ir daugelis kolegų iš skirtingų politinių frakcijų išsakė panašią nuomonę. Kaip žinote, pats prieštaring, pati prieštaringiausia tema nuo pat pradžių buvo, kaip bus perkelti ar nebus perkelti 10 milijo, milijardų eurų pagrindiniai centriniai e, valdymo institucijai. Kita aktuali tema, kuri buvo išspręsta kompromisiniu susitarimu, kurio pasiekėme vakar balsuodami dėl dviejų pranešimų. Ar valstybės narės turi teisę spręsti, kalbant apie sanglaudos politiką, kurie projektai bus įgyvendinami panaudojant Connecting Europe priemonę. Todėl dar kartą noriu pabrėžti, kad kompromisas, kurio pasiekėme, yra svarbus. Tai svarbu ir taip pat ir tarybai bei komisijai. Vakar dienos kompromisas numato, kad lėšos nebus perkeliamos. Lėšos išliks nacionaliniuose vokuose ir prieš įgyvendinimą projektų valdymo institucija prieš pradėdama įgyvendinimą turės gauti valstybių narių pritarimą. Tai gera, tvirta garantija ir na, tai atitinka tokio pobūdžio projektų filosofiją, jų gyvendinimo tvarką, nes mums reikia ir garantijų. Bet dar lieka erdvės dėryboms. Manau, kad tą patį principą reikėtų pritaikyti MUV generaliniam direktoratui ir komisijai dėl Connecting Europe priemonės. Kitas svarbus dalykas. 30 procentų lėšų iš Connecting Europe e, priemonės numatymas projektams, kurie apima tarp valstybinį matmenį, pasienio projektams. Iš esmės, tai visi projektai toje priemonėje yra tarp, su tarpvalstybiniu matmeniu. Ar kalbėtume apie energetikos infrastruktūrą, ar apie transporto infrastruktūrą. Tačiau 30 procentų galbūt yra per didelis kiekis. Arba argumentų, gal, arba, arba pranešėjas dar nes, nepristatė visų argumentų, kodėl siūlomas toks kiekis. Gal galima dalį to fondo lėšų palaikyti, numatyti kam nors, bet gal ne 30 procentų, nes tai iš ties yra per daug. Nepamirškite visų sanglaudos politikoje dalyvaujančių valstybių e, situacijos. Kai kurios valstybės susiduria su milžiniškomis problemomis, bet kitos, kitose valstybėse situacija nėra tokia dramatiška. Ir, ir tai sumažintų, labai sumažintų taip reikalingą lankstumą. Dabar esame dar ankstyvame etape. Gavome ir gavę pranešimo projekto tekstą, pradėsime renkti pakeitimus, nebejoju, kad visi renksime. Ir mano dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti pranešėjui, taip pat komisijai ir tarybai. Uh, tokie projektai be abejonės yra svarbus. Mums reikia Connecting Europe priemonės, reikia ją įgyvendinti, bet atsižvelgiant į pasipriešinimą, kaip žinote, ponia pirmininkė, pavyzdžiui, 20, buvo patikta 20 pakeitimų, kuriuose siūloma išbraukti Connecting Europe priemonę. Taip pat atsižvelgiant į ginčius taryboje, jeigu mes norime pasiekti sutarimo ir gyvendinti tą priemonę. Turėtume visi suvokti, su kokiamis problemomis tai susiję ir turėtume visi dirbti, kad būtų surastas reikalingas kompromisas ir pasiektas susitarimas. Nes jeigu opozicija pasipriešinimas dar sustiprės ir jau baigiu savo pasisakymą, tuomet gali išlikti grėsmė to, tos priemonės egzistavimui, išlikimui. Todėl būtina derinti abiejų, abi pozicijas, abi nuomonės. Ir manau, jog kai grįšime rudenį po vasaros atostogų, MUV generalinis direktoratas tikėtina atsižvelgsi, tai ir transporto komitetas tikiuosi suvoks, kad kaip svarbu yra ieškoti kompromiso. Mes, regi komitetas, jau deklaruojame savo norą ir gebėjimą ieškoti rimto kompromiso. Tikiuosi, kad kiti paseks mūsų pavyzdžių ir jau čia mano paskutinis sakinys. Nes bendraime reglamente bu, bus atsiras nuostatos, kurios bus ta, taikytinos. Aš nekalbu apie ribas, apie lėšų uh, numatymą kokiam nors tikslui, bet kompromisas yra labai svarbus. Yes, is, uh, for... Ponas Vanis Telrojus, ačiū. Ačiū, Markai. Vakar patvirtiname poziciją ir ta pozicija yra labai aiški. Mes remiame visą galvą Connecting Europe priemonė, nes priemonės, kurios, kurias naudojame praeitie, nebuvo tokios veiksmingos, e, nepavyko išspręsti, užtikrinti tarp valstybinio matmens. Energetikos rytyje mes esame išsikėlę. M, rimtų tikslų, todėl geografini, platesnis geografinis požiūris yra būtinas. Vakar sakėme, kad reikia viską daryti etapais, palaipsniui. Ir jeigu Europos komisija nepateiks mums paaiškinimų, bet komisija gali atsakyti į klausimus mes galime pareikalauti komisijos, kad ji paaiškintų, ar tai priskirtina sanglaudos politikai, ar tas, ta priemonė yra už sanglaudos politikos e, ribų. Mums reikia, kad kai kurie dalykai būtų labai konkrečiai paaiškinti. Kągi mes padarėme vakar balsavimo metu? Mes nusprendėme laikytis sanglaudos politikos krypties. Ir jeigu komisija ne, nebandys įsigilinti į mūsų požiūrį, mes esame pasiruošę dėrėtis, tačiau komisija turi būti pasirengusi, jeigu jie nori mus įtikinti, kad jų siūlymas yra tinkamas, tegul ateina abu komisijos nariai ir pabando mus įtikinti. Aš nekritikuoju Markuso. Uh, Jis sakė, kad galima. Pažiūrėkime, kur mes nueisime, kas, ko mums pavyks pasiekti. Aš čia neižvelgiu prieštaravimo, bet iš tikrųjų Europos komisija privalo mums kai ką paaiškinti. Pavyzdžiui, 15 straipsnėje jūs apie tai kalbate, kad e, ten nereikėtų visko sumaišyti, nustatant tam tikras ribas. Ir komisija turi mums kai ką paaiškinti, patikslinti. Tai, tai yra vienintelė logiška priežastis. Vakar aš sulaukiau telefono skambučių vėlai klausimų, kodėl mes balsavome taip arba taip. Aš klausiu, tai negi jūs neperskaitėte mūsų darbinio dokumento? savo darbinį dokumentą pristatėme jau lapkričio mėnesį praėjusiu metu. Ir nuo to momento komisijos, komisija nieko ne, nepadarė, nenuveikė. Todėl negalima sakyti, kad mes neprisijimame mums tenkančios atsakomybės, kuomet mm, mums numatytas numatyta galimybė drauge rūpintis kokiu nors teisėkuros klausimu. Vakar patvirtinome mandatą dėrėtis Ir jeigu mes pasiūlysime kažką, kas eina tinkama kryptimi ir yra geras pasiūlymas, kaip Markusas siūlė, mes galime na, toliau žiūrėti, kiek mes galime pasiekti, kaip toli galime nueiti, bet dabar reikia laukti žingsnių iš komisijos pusės. Aš visiškai palaikau Marko idėją ypač akcentuoti e, pasienio regionus. E, mes to, tokiai pozicijai pritarėme ir vakar. Ir galiausiai, jeigu norime ištiesti pagalbos ranką pietų Europai ir dabar. Yra galimybių užtikrinti jungtis tarp regionų ir nešti į pusę naujos gyvybės į ekonomiką. Uh, Ir jeigu Europos komisija nepateiks paaiškinimo, Connecting Europe priemonė tiesiog žlugs. Na, jie nieko nepaaiškindami patys ima rizikuoti tą idėją, ima iškyla grėsmė tai priemonė, nes viskas tiesiog tas projektas žlugs. Taigi, kreipiuosi į komisiją, kur jūs esate. Truputį pasiskubinkite. The... Ačiū. Prieš teikdama žodį Janui, norėčiau pasakyti, kad birželio 12 dieną aš tokį laišką nusinčiau komisijai, paprašiau paaiškinimų. Tik prieš mėnesį tai įvyko, tai dar nieko negavau atsakymo. Janai. Mes rengiandami komis, komiteto poziciją turime išsiaiškinti, kas vyksta pirmiausia. Yra būtina sukurti priemonę, kuri leistų kurti europinius projektus energetikos, informacijos ir transporto srityje. Ta pasiūlė ir komisija. O visa kita jau yra padariniai, neatsitiktiniai, tas 50 milijardų, 40 plus 10 milijardų buvo įdėta į sanglaudos politiką. Turime nepamiršti, kad viskas buvo įdėta į sanglaudos politiką, o sanglaudos politika iš principo yra grindžiama bendro valdymo principu. Taip pat tas pasiūlymas, kuris buvo pateiktas, yra susijęs ne tik su pinigais, bet ir su metodu. Metodas yra sukurti sukurti naują ar pasinaudoti jau veikiančiomis agentūromis ir numatyti europinius projektus. Tai yra tam tikri veiksmai, kaip ir transeuropinių transporto tinklų atveju, viskas čia yra centralizuota Briuselyje. Ir, man atrodo, būtų logiška kažką čia sukurti ES lygmenių. Čia, na, kyla klausimas, ar tai būtų nauja ar jau veikianti agentūra, bet čia jau kita diskusija. O kitas elementas, atspindintis realybę, yra tas, kad mums savo dokumente nepavyks numatyti viršutinių ribų, nes viršutinių ribų nėra bet jokiame reglamente. Viršutinės ribos yra politinio susidarimo problema. Turi susitarti valstybės narės. O komisija, ką siūlo komisija? Jie siūlo 2,5 procento. Apie tai nuolatos e, kalbama ir daugiametinėje finansinėje programoje, o komisija, jeigu numatys tą viršutinę ribą, tuomet e, visam sanglaudos fondui. Ar mums tai patinka ar ne, bet jie tą ir padarė. Tai nėra teisėta, taigi negalime to įtraukti į tekstą dėl teisinio reglamento. Tai yra politinio susitarimo objektas. Tai yra Pirmas dalykas - neminėkime jokių viršutinių ribų, nes tai nėra teisinis dalykas. Tai yra diskusijų dėl daugiametės finansinos programos objektas. Na, nu, kitas dalykas - anglodos fondas. Aišku, mes visi jau seniai žinome, kad Vienas komisaras sako, kad pinigai paimami, kitas sako, kad pinigai yra duodami. Aš tikrai cituoju čia du komisarus ir Lamberto kreipimasis yra visiškai aiškus, pagristas. Tačiau man, mums netaip svarbu, ar čia tie pinigai duodami, atimami ar duodami, bet čia reiškia, kad egzistuoja sąnaudos politikos proble sistemos problemų. Uh, Jeigu sanglaudos fondas skiriamas stambesniems e, projektams, kaip numatyta Maastrichto sutartyje, tuomet e, numatomos makroekonominės sankcijos, kaip pavyzdžiui Vengrijos atveju, tai jeigu tas sanglaudos fondas kaip, yra kaip, kaip to, toks, tuomet teisiniu pagrindu, jeigu yra sanglaudos fondas mažinamas ir tie pinigai perkeliami kažkur kitur, tuomet kyla klausimas, ar tai vis dar sanglaudos fondas ar jau nebe. Komisaro gauta informacija yra ta, kad tai jau negali būti sanglaudos fondas. Jis teisiškai jau netenka tokios apibriešties. Tai jau bus nesanglaudos fondas, bet sanglaudos fondo tipo pinigo, pinigai, kurie yra e, bendra finansavimo pagrindų panaudojami ir tai yra ger, gerai naudos gavėjams, bet negali tai būti sanglos fondas, nes nėra makroekonominių sankcijų. Tai tarsi mes parengėme sistemą, po to sumažiname lėšas. Man atrodo, čia kažkas padarė klaidą ir tą reikėjo daryti anksčiau. Reikėjo anksčiau atidėti lėšų, kad jas galėtumėme tam tikslui panaudoti. Aš griežtai pasisakysiu prieš tai, kad lėšos būtų atimamos iš sanglodos politikos. Tai visiškai nesusijęs su projektais, nes projektai yra tai teisingi, geri ir nereikia čia net diskutuoti apie juos. Tačiau Markuso dokumente mačiau pasiūlymą keisti vieną iš tų projektų. Ar galime koreguoti ir projektų sąrašą? Nėra lengva tą daryti, bet tada prasidės diskusijos apie visus projektus, ar jie visi yra teisingi. Tačiau aš nepritariu metodui 10 milijardų atimti iš sanglaudos fondo, tačiau pritariu tam, kad tos lėšos būtų naudojamos tiems patiems projektams, bet kitaip. Uh, tikslinės lėšos, įsipareigojimai ir panašiai, dėl ko vakar susitarėme. Ir jeigu pinigai bus atimami ir tada gaus tas, kuris greičiausias, kuris geriausiai bus pasirengęs ir panašiai, tai kaip konkursas bus pradėtas. Tai nėra visiškai aišku, ką mes čia norime tuo padaryti. Tai yra naujas metodas. Pirmas laimi. Nu, įdomus toks metodas. Ir galiausiai, mano paskutinė pastaba. Ar pastebėjote, kad visuose dokumentuose, su kuriais dirbame, nėra skaičių? Tai yra vienintelis dokumentas, kurį aptarėme dabar, jau jame yra skaičiai. Tai kaip čia taip yra? Mes iksukus, iksukus nusta, nu, nu, surašome visur. Ir kur dabar iš kur tie 10 milijardų atsirado, jeigu suma, sumažėja sangodos fondas, jo finansavimas, ar vis tiek tuos 10 milijardų dar turėsime? Ar tai reikš, kad turėsime daugiau nei anksčiau? Tai nu, Na, rašykime tuos iksiukus, jeigu norime. Nes negalime kalbėti apie 30 milijardų Connecting Europe priemonį, bet, nes jeigu sumažės, tai tada tie skaičiai ne, neteks reikšmės. Taigi aš pirmiausia pritariu CEF priemoniai, tai yra svarbių europinių stambių projektų koncepciją, dėl projektų problemų neturiu, neturiu problemų dėl 40, 40 milijardų paskirstimo, čia komisijos reikalas, man dėl to problemų nekyla. Bet tai, kad pinigai paimami iš sangodos fondo, taip yra sugriaunama sistema, nes kaip bus realybėje, pinigai bus paimami iš sangodos fondo bus perdodami agentūrai, o tada valstybė narė paprašys finansavimo projektui ir gyvendins projektą nes jų projektą tai gyvendins ne agentūra, projektą gyvendins valstybė narė, kaip ir su sanglaudos fondu. Ten tokia pati sistema, tačiau čia dar papildomas žingsnis yra įdedamas ir tai sugriauna sistemą. Atsiprašau, bet aš pasisakau prieš pinigų paėmimą iš sanglaudos fondo. Ir absoliučiai reikalauju, kad mūsų komiteto dokumente nebūtų numatyti jokie skaičiai, tik iksai, procentai ar dar kažkas. Ačiū, e, Richard Zeber. Ačiū. Nepriklausomai nuo tų, problem, nuo tų problemų, kurias dabar atskleidė ponas Olbrichtas, mes turim galvoti, kur tuos pinigus panaudoti, kad galėtume kažkaip sušvelninti tų silpnųjų vietų poveikį visoje sistemoje. Ir man atrodo, kad čia reikės centrinio planavimo, nes valstybės narės negali sukurti pačios tų tinklų ypač pasienio regionuose. Būtent joms, būtent pasienio dažnai regionams trūksta ir politinės valios, ir pinigų tvarkyti tokiems dalykams. Arba kokia nors autostrada ar, ar kažkokia tai geležinkelio linija pastatoma iki sienos, o pasienio būtent pereimo punktas yra ta didžioji problema. Taigi man atrodo, kad Markus Serberio pasiūlymas yra tikrai neblogas ir jis eina teisinga linkme ir aš ypač devintąjį jo pakeitimą sveikinčiau, kur dar kartą yra pabrėžiama ekologizavimo reikšmė, tai yra ir viena iš tikrai iš europinių pinigų panaudojimo geriausių sričių. Tačiau aš norėčiau paklausti dar porą dalykų dėl 12 pakeitimo, kuris susijęs su tarp, tarp valstybiniais projektais ir bendrais konkursais. Aš, man kilo toks klausimas, mes žinom, kokie sudėtingi būna tie konkursai ir kaip techniškai galima būtų įsivaizduoti tą bendrą dalyvavimą konkurse. Vieši konkursai ES sistemoje yra labai sudėtingi. Yra reikalavimų, reikia, kurių reikia laikytis. Reikalavimai yra ne tik europiniai, bet ir nacionaliniai. Ir kaip mes techniškai garantuosime, kad ta idėja, kuri šiaip yra gera, galėtų būti praktikoje normaliai įgyvendinama. Aš kai pagalvoju apie tokio sakinio, kuris yra šiaip geras, įgyvendinimą, kai visiškai skirtingos institucijos, turinčios skirtingus vertinimo metodus, turės dalyvauti viename projekte, visiškai neįsivaizduoju, kaip tai galėtų veikti. Mums reikia tada kažkokio tai bendrų taisyklių tada, ar bendrų nuostatų, nes kitaip viskas baigsis baisių chaosų. Dar vienas klausimas Markui ir komisijai. Tai yra leidimų trukmės klausimas visų didelių projektų atveju kyla tokios problemos. Tai ar, ar tai būtų infrastruktūra, ar tai būtų energetika. Tie projektai yra amžini, jie trunka nuo 5 iki 10 metų. Labai ilgi projektai paprastai vykdomi ir gatvių statybos klausim, transporto tinklų kūrimo klausimuose tikrai yra labai ilgi tie terminai infrastruktūros tinklams siūlomi trys metai. Tai yra labai drasu, man atrodo, pernelyg drasu. Man atrodo, būtų prasminga pagalvoti ir apie tai, kad šiuo atveju mes turėtume numatyti kažkokią tai laikotarpį, kad pagreitintume procedūras. Dabar, jeigu mes gausim pinigus 14 metais, o projektų parengimas bus pabaigtas tik 2024 metais, tai vėl kils problema. Kadangi dalykai tikrai yra labai sudėtingi, tai valstybės narės reikia priversti uh, parengti tokią, tokią procedūrą, kur vieno langelio principų naudojantis būtų galima remti projektus, kai jie jau yra parengti, o ne tada, kai dar tik tai yra sukurta idėja ir po to dar reikia gauti visus leidimus, tai gali užtrukti daugybę metų. Ačiū, sako pirmininkė, toliau Konstancija Kreil. Kolegos Zieber pasisakymas mane paskatino paaiškinti jums vieną dalyką. Viskas teisingai, ką jūs sakote, mes visi norėjome ir ponas Lambertas ir aš Mes visi norėjom šio instrumento veikimo, mes norėjome paremti šį instrumentą. Tačiau vakar, jeigu nebūtume susitarę, tai Connecting Europe instrumento apskritai nebūtų buvę. Nes jis veikia pagal bendrąjį reglamentą ir daugybė žmonių siūlė apskritai išbraukti jį iš ten, nepasiekiant jokio kompromiso. Ir aš tikiuosi, kad mūsų pasiektas kompromisas atsispindės uh, Markus Piper parengtoje nuomonėje ir tikiuosi, kad tai bus ir naujo kelio, naujo mąstymo pradžia. Visiškai teisingai jūs sakote, valstybės narės linkia mąstyti centralizuotai, negalvoja apie pasienio regionius, negalvoja apie sienos perėjimą ir panašiai. Tačiau mes pasiekime tokio kompromiso, kuris leistų susijęti šias dvi stritis ir neapsimesti uh, nereikia apsimesti, kad to kompromiso nėra, kad jo mes nepasiekime. Visuose Europos parlamento komitetuose reikėtų truputėlį daugiau lankstumo, suvokiant, kokia galimybė yra šitas kompromisas. Mes turime į tai žiūrėti kūrybiškai ir tikiuosi, kad tą padarys ir transporto komitetas. Jie galbūt pamastys apie tai, kaip abis rytis galima sukombinuoti, susijęti vieną su kita. Jeigu jie to nepadarys, man atrodo, bus labai sudėtinga balsuoti plenarinėme posėdėje, o kada nors reikės tą tą daryti. Taryba taip pat diskutuos, mes turėsime dėrėti su jie. Mums reikia tikrai laikytis tam tikrų kompromisinių nuostatų ir parengti tokį, tokį dokumentą, kuris galėtų atsilaikyti prieš ateities iššūkius ir būtų praktiškai panaudojamas. Ačiū, sako pirmininkė. Ar kas nors iš komisijos norėtų pasisakyti? Aš nelabai matau, ponas Pakė, ar kas nors. Thank you. Uh... Ačiū. Aš dirbu uh, MUV generalinėme di direktorate su ponu Pakedėje, jisai užstrigo kitame posėdėje ir negalėjo ateiti. Noriu pasakyti, kad komisija sveikina pono Piperio pranešimo aspektus, visų jų nevardinsiu, bet noriu pasakyti, kad mes palaikome idėją e, sustiprinti sinergiją. E, s, skirti dėmesį tarp valstybinėms regionams, 60 procentų e, regioninių regioninio fondo lėšų skiriamas šioms programas. Šiandien diskusijose buvo iškelta daug klausimų dėl 10 milijardų eurų. Noriu pasakyti, kad taip vadinamas 10 milijardų eurų perkelimas iš Anglaudos fondo į Connecting Europe priemonę komisijos akimis žiūrim, Brünt, turi būti veiksmas vykdamas biudžete. Noriu pabrėžti, kad komisija nesiūlė tų lėšų įtraukti į sanglaudos fondą. Tos lėšos, tas lėšas ketinama panaudoti e, Connecting Europe Facility ir E, pirm, spre, norima pirmą tas lėšas perkelti į Sanglaudos fondo, paskui Connecting Europe priemonė, yra <clears throat> tam tikra pozityvi diskriminacija parodyti valstybėms narėms, kad lėšos skiriamos joms, nes Vienintelė galimybė užtikrinti šią pozityvę diskriminaciją sanglaudos e, politikoje dalyvaujančiose valstybėse narėms, tai padaryti taip, visų pirma, tas lėšas skirti į sanglaudos fondą ir rezervuoti lėšas tam tikroms valstybėms narėms. Ir antra, mes norime pasinaudoti didesniais e, kofinansavimo, didesnėmis kofinansavimo galimybėmis. E, O šių dalykų su Connecting Europe e, priemonė negalime daryti. Ir dėja, mus saisto e, reikalavimas laikytis, taikyti lygybės principą. Ir jeigu kai kurioms valstybėms pasiūlysime didesnis kofinansavimo e, galimybės, tai bus neteisinga kitų valstybių atžvilgių. Ir kuomet taikomas bendro valdymo taisyklės 10 milijardų eurų, kai kuriais atvejais to negalime daryti, nes mes aiškiai esame pareiškė, kad 10 milijardų eurų e, skiria, numatoma kaip rezervas e, Connecting Europe priemonį. Pirma, tos lėšos eina į sanglaudos fondą ir paskui padalinamos ir nusinčiamos į Connecting Europe priemonę. Kalbant apie pasiūlymą dėl biudžeto, komisija iš tiesų pasiūlė Connecting Europe priemonę pristatyti kaip dalį sanglaudos fondo E, biudžeto, kaip e, pirmojo skyriaus e, eilutė 1A. Tačiau komisija pasiūlė įtraukti ta, ta, tas lėšas į sanglaudos fondą, tačiau komisija tame pačiame pasiūlyme ne, ne, nieko nesakė apie tai, kad čia turėtų būti taikomos bendro uh, valdymo bendrų projektų nuostatos. E, sanglaudos politikos priemonė yra iš vienos institucijos valdoma ir tvarkoma priemonė be jokių nesusipratimų. E, sanglaudos fondas atsirado dešimtajame dešimtmetyje ir tuomet jis buvo valdomas ne bendrai, bet centralizuotai komisija jį tvarkė ir spręsdavo kiekvienu konkrečiu atveju ar paremti projektą. Ir dabar mes šiek tiek keičiame viską su Connecting Europe priemonė. Noriu pasakyti, kad sutartyje dėl transporto transeuropinių Europos tinklų yra pasakyta, kad yra nuostatos dėl tų tokių transeuropinių projektų finansavimo, todėl mes visiškai ne, paisome sutarties nuostatų, panaudodami šias lėšas, pirmą perkeldami jas į sanglaudos fondo, paskui iš, padalindami, išskirsidami jas ir nusiūsdami į Connecting Europe priemonę. Aš išklausiau visų pasisakymų ir pagydavimų dėl valstybių narių e, lėšų iš ankstinis skirimas, taip pat e, dėmesys tarp valstybiniams projektams uostams, geležinkeliams. Mes bandėme, tai nepasiteisino, tai nepasiteisins. Galite iš nuojo tai daryti, bet aš jau žinau iš anksto, kokie bus rezultatai. E, trapvalstybinė infrastruktūra, jungti, sąsojos, kurių reikia valstybėms narėms vidaus rinkoje, tai neįvyks. Mes žinome, kad kokių sudėtingų geležinkelio projektų reikia, kad transporto sistemos ateityje būtų tvarios. Jų nebus kas, bus, kas taps situacijos aukomis - vakarinė žemynų dalis, kuri jau turi infrastruktūrą, ar sanglaudos politikos valstybės narės, kurios 2020-aisiais bus be infrastruktūros siejančios jas su vidaus rinka ir be transporto infrastruktūros, kuri yra būtina, kad perėtume į daugiarūšio transporto sistemą. Taigi, pag, tai tik Aš žinau, kam būtų naudinga, kad lėšos išliktų sanglaudos, fond, sanglaudos politikoje ir kad sukurtume e, transeuropinę tinklų sistemą. Aš pasiūlysiu ponui Kalasui ateiti pas jūs ir pakartoti dar kartą, paaiškinti, ką aš pasakiau. Aš manau, jis melai tai padarys ir tuo ir baigsiu. Thank you, dear Miss. Ačiū, Jakojev, ponė Jakojev, norėčiau pasakyti, kad mes čia nusprendžiame komitete, ką mes, apie ką kalbamės ar ne. Jūs sakot, kad čia nereiktų kalbėti apie tai, noriu Jums paprieštarauti. Kitas dalykas, Jūs sakėte, kad šie pinigai nesusiję su sanglaudos fondu, bet yra per sanglaudos fondą yra siunčiami šiai funkcijai atlikti. Tai reiškia, rodo, kad Europos komisija tokius ekstremalius paaiškinimus pateikia. Aš norėčiau iš jūsų šalyti gal diskusijas dėl Connecting Europe priemonės ir kol nėra komisija išdėšiusi aiškiai savo pozicijos. Na, bet gerai, pradėkime tas diskusijas, Konstanca. Iš mūsų Elisa. Turiu pasakyti atvirai. Jeigu gyvenčiau VDR, Vokietijos demokratinėje Respublikoje, tai būtų aišku neatsitika, nes aš nebūčiau buvus, žinoma, parlamentarė. Bet šitas kalbėtojas tai tikrai yra iš tų funkcion, funkcionierių, uh, kurie visiškai nepasiduoda jokiai įtakai. Mes esam parlamentarai ir įstatymus priimame bendro sprendimo procedūros metu. Mes esame įstatymų leidėjai, komisija turi siūlyti, o mes sprendžiame, bent jau iš dalies. Tikrai kartu su taryba sprendžiame mes, Europos parlamentas. Ir tai, ką jūs čia papasakojat, man atrodo, tai yra gerokai prašauna pro šalį. Gal mes tokius dalykus galėtume išklausyti prie kokiu nors neformalių pietų, bet tik tai jau ne komiteto posėdėje. Man atrodo, kad vakar mes kaip tik prieėmėme labai protingus sprendimus. Ir ponas Olbrichtas visiškai teisus išsakydamas tokias dviejonės, kurias jis išsakė. Mes galime būti garantuoti, jūs galite būti garantuoti, kad kai ateis komisijas, tai mes komisaras kartu su, būtų gerai, kad ateitų ir su komisaru Hanu, tai mes tikrai juos smulkiai išklausinėsime apie šios dalykus ir tai tikrai nebus paskutinė diskusija šią temą. Ir labai gali atsitikti, kad jeigu bus ir toliau tokia linija, tai Connecting Europe nebus. Ir klausimas tikrai, ar jūs padėsite tuo Europos Sąjungai. Aš palinkėčiau jums daugiau lankstumo komisija. Prieš suteikdama žodį pranešėjui, dar norėčiau paklausti, ar yra norinčių pasisakyti. Viktoras. Pirmininkė mus ką tik informavo, kad jeigu nebus skaičių, nebus aišku, kiek sanglaudos politikai bus skiriama biudžeto, tuomet aišku tik tai, kad 10 milijardų eurų bus mažiau. Dabar mums taip, mums taip ir pasakė, kad 10 milijardų arba bus perkelta iš sanglaudos fondo, arba jų tiesiog nebus. Kaip čia taip atsitinka, kad prieš dėrybas, dėryboms mes jau žinome, kad 10 milijardų eurų turėsime mažiau. Čia mūsų komitete tai nėra priimtina. Kitas dalykas. Kaip daugelis jūsų, aš nekartą bandžiau įtikinti abu komisarus ir du generalinius direktoratus, MUV ir REGI, susėsti, ateiti kartu ir parengti bendrą sprendimą dėl CEF, o kol kas niekas neįvyko. Negalime taiksyti su tokia situacija, nes bendro sprendimo procedūra tikrai nesusijusi su tokiu principu, jei nori imti, jei nori ne. Tai, nu nežinau, aš tai galiu pritarti tam, ką sakė Konstanca ir visi kiti kolegos. Ačiū. Um, yeah, Jeigu daugiau nėra, nėra norinčių pasakyti, tuomet e, žodis Markusui. Dėkoju, pirmininkė. Linksma čia jūsų klausytis. E, dažniausiai aš būnu labai emocingas, o ne kiti kolegos, bet kaip dabar įsisubavo diskusija, tai mane tai tikrai labai pralinksmino. Na, nuro, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną tokį grėsmingą faktorių. Jeigu mes atsisveikinsime su tais 10 milijardų, dėl kokios priežasties tai bebūtų, tai atsidursime labai paradoksalioje situacijoje, kad 21 milijardas bus panaudojama turtingiuosniuosiuose regionuose, taikant Connecting Europe instrumentą, nes tai yra teisinis įsipareigojimas, tą pasakė visiškai teisingai Ryšė Apzėberis, valstybės narės yra įsipareigojusios per tam tikrą laikotarpį sukurti tam tikras struktūras, tai yra Europos nuopelnas, jį daro spaudimą ir tai yra labai gerai. Ir mes labai norėtume, kad rytų Europos rinkos būtų kuo greičiau prijungtos prie mūsų, tačiau jeigu šitą diskusiją sužlugs, tai taip būtent ir neįvyks. Todėl aš ir stengiuosi statyti tuos tiltus. Ir pripažįstu, kad šitas 50 straipsnio ar 40, 84 straipsnio kompromisas man na, ne visai patinka, jis praslydo kažkaip. Aš tikrai sakyčiau, kad pinigus reikėtų leisti derinant su valstybėmis narimis, laikantis konkurencingumo procedūros. Šita kon konkurencingumo procedūra čia yra labai svarbi, nes tik taip galima, užga, taip galima garantuoti, kad uh, bus veikiama efektyviai. Jeigu mes to neįtrauksime, nebus jokio papildomo spaudimo ir tai bus įprastinis lėtas procesas, kaip ir tai būdavo lygi šiol. Todėl jau savaičių, savaitės laukiam komisijos pasiūlymų, tą sakė Gdanuta ir kiti. Tai yra mums šansas, tiesą sakant, aš tai žiūriu, į tai žiūriu šiek tiek kitaip, mes galime pateikti naujas idėjas, siūlymus ir įnešti savo nuomonės. Aš nesu teisininkas, aš esu politikas ir, Richardai, aš tikrai na, atsisakau čia teikti konkrečius sprendimus, kaip turėtų veikti tarptautiniai projektai. Mes turime suformuoluoti politinės idėjas, o taip, kaip tai turėtų būti įgyvendinama, atleiskit, kas čia taip gasi kalba, jūs man trukdote. Taigi, kaip konkrečiai tai turėtų būti įgyvendinama, tai jau yra komisijos uždavinys sugalvoti. Čia ne mūsų reikalas. Todėl mes turime sugalvoti, kaip, ka, kad turime pateikti idėją, kad tokie dalykai galėtų vykti tarptautinių, rengiant tarptautinius konkursus, dalyvaujant abiems pusėms ir panašiai. O kaip konkrečiai tai atrodys, čia jau yra komisijos problema sugalvoti. Tiek norėčiau Jums pasakyti. O kiti, kurie dvėjoja, kad šio pranešimu mes prastumsime kažką, ko niekas nenori, žinoma, aš sutinku, kad tokios abejonės gali kilti ir 64 straipsnis bei 50, bei 50 kompromisas yra to probleminiai dalykai. Ir aš laikausi tokios pozicijos. Mes siūlome palaipsnę procedūrą. Daug konkursų ir laikotarpio vidurio peržiūrą, kurios metu nustatysime, ar valstybėms narėms, narėms nekliuvo mažiau pinigų negu reikėjo ir galbūt galima būtų valstybės narės paraginti patobulinti savo administracinės nuostatas, kad jos galėtų geriau dalyvauti konkursuose. Galbūt komisija tada galės pasitelkti daugiau asmeninių personalo išteklių, kad galėtų geriau valdyti tuos projektus ir padėti valstybėms narėms dalyvauti juose platesniu mastu ir panašiai. Čia yra daugybė visokių galimybių. Man atrodo, kad tai yra tikrai vienas iš to instrumentų, kai e, reikia centralizuoto lėšų valdymo ir jūs žinote, kad aš esu labai dažnai kritikas centralizuotumo. Ir tikrai ta kritika mano yra kartais net labai aštri, tačiau ten, kur kuriama Europos pridėtinė vertė, kartais to tikrai reikia, mes turime sukurti kompromisą kuris leistų valstybėms narėms aktyviai dalyvauti šioje sanglaudos politikos dalyje ir kad nauda nepražūtų kažkur tose biurokratinėse brūzgynuose. Žodis capping, viršutinė riba, neatrodo, aš jį nemanau, kad jis turėtų čia būti. Bet mes esame politikai, kartais turime siūsti tam tikrus signalus ir gal čia nėra pati tinkamiausia vieta tą padaryti, bet uh, mes norime pasakyti, kad sanglaudos pinigai neturi būti skirti CEF. Ir viskas. Ir tai, ir nieko kito aš norėjau, nenorėjau pasakyti. Ir komisijos atstovai tą žino už mane netgi daug geriau. Jie supranta, kad tai yra komiteto nuomonė, kuri yra tik tai mėginimas į šią diskusiją įnešti tam tikro judėjimo, tam tikros dinamikos. Tai nėra konkretūs pasiūlymai. Ačiū, sako pirmininkė. Ačiū, Markus. Aš noriu Jūs informuoti apie tai, kada mes balsuosime. Tai bus lapkričio penktą dieną transporto reikalų komitete. Taigi mes susitinkame spalio 10 dieną ir 18 rugsėjo tokie yra mūsų komitetai. Mes galėtume dar prieš pasteldami galutinę pakeitimų datą susitikti rugsėjo 18 dieną ir padiskutuoti šiuo klausimu, pasikviesti komisijos atsakingus asmenys, nes kol kas dabar nežinau, dėl ko mes balsuotume iš tikrųjų, jeigu reiktų taip daryti. Taigi, mano pasiūlymas 18 rugsėjo pasikviesti komisijos komisarą ar kas, ką nors, kas nori atvykti iš komisijos, atsakyti mums į klausimus ir mm, numaldyti mūsų abejonės. Ir Mes tada nustatysime galutinę pakeitimų teikimo datą taip pat rugsėjo 18 dienai. Ir tada dar spėtume laiku pasiruošti balsavimui TRAN komitete ir padarytume tą pakankamai protingai, kadangi būtumėm dar e, spėję apie tai padiskutuoti, jeigu sutinkate. Mes galime pasikviesti, ką tik norime. Bet pažiūrėsim, kas ateis iš tų pakviestųjų. Tai numatyta rugsėjo 18 dienos posėdžiui. Na, šiuo klausimu tada diskusiją baigėme. Markui padėkosiu už prezentaciją. Liko dar du pranešimai. Ramonos Maneskų pranešimas, jos nėra ir aš nežinau, ar jie atsiuntė ką nors kalbėti savo e, vardu, atrodo, kad ne. Bet aš vis tiek norėčiau paskelbti pakeitimų pasiūlymo pateikimo paskutinę datą šiandien Tai, kitaip sakant, diskusija gali vykti ir nedalyvaujant atsakingiems asmenims. Atsiprašau, bet balsavimas Simko komitete bus atidėtas, nukeltas, turiu naująją darbo tvarkę. Veikiausiai balsuosime gruodžio 17. -ąją. Ar tik tai tik patikima informacija? Ta informacija buvo išsiuntinėta vakar visiems komiteto nariams, atsiuntė IMKO komiteto sekretoriatas, nes šešėliniai pranešėjai ir ponas Tarabela to paprašė, nes jis sulaukė labai daug pakeitimų, jie pasiūlė nukelti terminą. Tuomet tą svarstymą galime perkelti rugsėjo mėnesį ir jeigu kas nors bus negerai, tai kaltinsime jūs. Kolegos, jeigu jūs pritarėte, du pranešimai dėl viešųjų pirkimų Ramonos Manesku e, pranešimas, kadangi svarstymas nukeltas. Tuomet pereinu prie paskutinio darbo tvarkės punkto, kiti klausimai nėra, niekas nieko nenori pasakyti. Kitas posėdis įvyks rugsėjo 17 ir 18. Noriu dar kartą padėkoti visiems, už, ypač už vakar dienos darbą ir linkiu visiems gerai palisėti per vasarą. Posėdis baigiamas. Pirmininkė dėkoja vertėjams ir linkiu visiems geros vasaros. Ačiū.